Good afternoon, ladies and gentlemen. May I... Labą dieną, ponios ir ponai. Norėčiau paprašyti visų susėsti dabar į vietas. And again, may I ask you... Dar kartą norėčiau paprašyti nustoti kalbėjus ir susėsti vietas. Ačiū kolegos. Ponios ir ponai, pradėsime Europos parlamento regijų komiteto posėdį. Šiandien turime garbės dalyvauti bendrame e, posėdėje su nacionalinių valstybių narių parlamentų atstovais. Pirmiausia, e, pradėkime nuo procedūrinių dalykų. Pirmiausia, patvirtinkime darbo atvarkę. Norėčiau regi komiteto narių paklausti, ar būtų e, pasiūlymų, ponas Valnis Tarnojus, EPP e koordinatorius. Dėkoju. Vieną dalyką norėčiau paminėti, pasakyti. Praeitą kartą buvo, kalbėjome tiksliau apie San Marteno ir kitas Antilų salas, ne, stikinės nelaimės. Ir štai dabar šiandien yra kilęs Graikijos klausimas darbo tvarkė numatytas. Ponios Pirakė prašymu. Galbūt ponios Pirakė galėtų daugiau apie tai pasakyti. Ir galbūt reikėtų numatyti laiko diskusijoms. Dėkoju, žodis ponios Pirakė. Ačiū pirmininkė, ačiū ponia Vanistelroj už tai, kad jūs parodėte solidarumą su mūsų Graikijos tauta. Labai trumpai, ponia Michailova, norėčiau į jūsų paprašyti uh, į rytaus darbo tvarkę įtraukti naują punktą ir į plenarinę e, sesiją įtraukti, iki, plenar, iki lapkričio pabaigos įtraukti į plenarinės sesijos darbo tvarkę taip pačiai klausimą. Taigi labai svarbu yra parodyti solidarumą su Graikijos tauta ir paprašyti e, komisijos e, išimties dėl biudžeto, tai yra susijęs su šia stichinė nelaimė. Ir paprašytume pakeitimo reglamentui dėl ES solidarumo fondo. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Tikiuosi, kad rytoj pavyks tai aptarti. Ačiū ponia Vandisteroj, ponia Spiraki. Kągi galiu pasakyti dėl rytojaus ryto. Rytoj uh, bus pristatomi uh, pranešimai, uh, ataskaitos dviejų delegacijų iš Rumunijos ir Bulgarijos. Prieš balsavimą galėtume aptarti trumpai e, Graikijos situaciją. Na ir per koordinatorių posėdį jau esame įtraukę į koordinatorių dosie e, klausimą, tai yra diskusija dėl galimo žodinio klausimo susijusio su Graikija, e, dėl potvinių Graikijoje. Tai štai tie galime padaryti dabar. Taigi, ar galime patvirtinti darbo tvarkę su tokiais papildymais? Ačiū. E, praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimas spalio 9 ir 10 dienos, 9 e, 10 spalio dienos protokolai yra internete patalpinti, kaip įprasta, jeigu niekas neprieštarauja, tai e, laikysime, kad jie yra patvirtinti. Jokių komentarų, kiek matau, nėra. Na ir dabar turėčiau pirmininkės pranešimus padaryti o po to jau pereisime prie pagrindinio mūsų klausimo šiandien. Tarp parlamentinis komitetas, jo susitikimas dėl būsimosios sanklaudos politikos, jos ateities po 20 metų, tai yra galimybės, iššūkiai ir kiti žingsniai. Kolegos, draugai, gerbėmieji e, nacionalinių parlamentų nariai, džiaugiuosi galėdama pasveikinti jūs čia Europos parlamente. Mes visi susirinkome šiandien į tarp parlamentinį posėdį tam, kad aptartume tokį svarbų klausimą, kaip e, sanglaudos politikos ateitis ir kaip e, tai galėtų atrodyti, kaip ji galėtų atrodyti po dabartinio finansavimo laikotarpio po 20 metų. Jau e, čia šį klausimą nagrinėjome mūsų komitete ne vieną kartą. Ir taip pat netgi esame parengę rezoliuciją, kurios pavadinimas yra ES e, sanklaudos politikos po 20 metų sudėdamosios dalis. Ir tai yra e, komiteto renkta, renktas pranešimas savo iniciatyva. Čia O taip pat šių metų gegužės mėnesį plenarnio posėdžio metu buvo parlamento pirminė pozicija patvirtinta. Šiuo metu mes dirbame su vadinamoju omnibus pasiūlymu dėl vidurti, laikotarpio vidurio peržiūros dabartiniam laikotarpiu. Pone Krell šiandien pasisakys ir ji yra regi pranešėja šiuo klausimu. Kaip žinia, septintoji asanglaudos ataskaita buvo e, paskelbta spalio mėnesį per Europos regionų ir miestų savaitę. Ir mes taip pat savo komitete kartu su pone Kretų, komisijos nare Kretų diskutavome šio klausimu, bei taip pat e, regionų komiteto Koter komitetu, komisija tiksliau šį klausimą aptarėme. Mūsų komitetas taip pat parengs e, pranešimą savo iniciatyvą šiuo e, svarbiu klausimu. Kitais metais konkretus e, darbas dėl ateinančio programavimo finansavimo laikotarpio prasidės. Todėl e, greičiausiai pasiūlymai bus pateikti dėl e, daugiametės finansinės perspektyvos gegužės mėnesį. Rytoj kartu su jo Otingeriu tiksliau e, susitiksime, vyks klausimai. E, jis yra komisijos narys atsakingas už biudžetą. Tikiuosi, kad šiuo klausimu mums teik, bus pateikta daugiau informacijos. Ir dar e, taip pat norėčiau, kad vyktų bent trumpa diskusija dėl galimybių ir iššūkių, e, kurie mūsų laukia. Ir taip pat e, gerai būtų, jeigu geriausias e, praktikas aptartume dabartinio ir ankstesnio finansavimo laikotarpio. Mes, Europos parlamento nariai, tikimės puikių ir vaisingų diskusijų. Tikiuosi ir norėčiau palinkėti jums įdomių diskusijų. Prieš pristatydama kalbėtojus turiu pasakyti e, keletą e, techninių dalykų. Jeigu m, pageidaujate pasisakyti, tai užpildykite e, dokumentą ir salės darbuotojams jį perdokite. Savo papkėse, sektuvose galite surasti šiuos dokumentus. Ar radote? Puiku. Aš jūs jau žinau, nariams tai negalioja. Su nariais komiteto yra paprasčiau. Na ir kaip įprasta bus e, laikomas įprastinės procedūros, koordinatoriai, tada nariai e, taip pat turės galimybės pasisakyti. Na ir dabar norėčiau labai nuoširdžiai pasveikinti komisijos narę Krecu. Ji yra mūsų viešne šiandien ir dalyvaus diskusijoje. Taip pat norėčiau e, pasisveikinti su e, ministru AB. Jis yra pirmkiančios Estijos ministras atsakingas už sanglaudos politiką jis jau yra lankęsis savo, mūsų uh, komitete mes jau esame aptarę sanglaudos politiką. Taigi, laiko daugiau negaiždama, suteiksiu žodį poniai Kretų dėl jos pastabų dėl būsimosios sanglaudos politikos. Ačiū pirmininkė, gerbėmieji Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai. Dėkoju, kad pakvietėte į šį susitikimą mane. Kaip žinia, mums komisijai labai svarbus yra nacionalinių parlamentų vaidmuo. E, jie tikrina politikos krypčių sprendimus, jie atstovauja piliečius. Kaip žinia, kai tik tai kur nors vykstu, visada stengiuosi susitikti su nacionaliniu parlamentu atstovais ir e, pristatyti komisijos prioritetus. Stengiamės nuolatinį ir skaidrų dialogą palaikyti. Šiandieninės diskusijos Europos demokratijos rūmose e, yra e, esminis momentas, atėjo laikas politiniam dialogui. Taip pat tai yra mūsų politikos esminis elementas, nes, tiksliau momentas, nes dabar kalbame apie sanglaudos politikos ateitį po 20 metų. Gavome e, nuomonės dėl praktiškai beveik visų valstybių narių, dėl sanglaudos politikos ateities. Norėčiau padėkoti visiems e, nacionaliniams parlamentams už įdėtą darbą. Labai dėkinga už tai esu. Taip pat e, norėčiau padėkoti Regi komitetui, gerbiama pirmininkė, jūs tikrai labai smarkiai dirbate, daug dirbate. Pone Westfall, taip pat jai norėčiau padėkoti už pranešimą. Tai buvo svarbus įnašas. Na ir pono Šnaiderio nuomonė parengta mums e, daug e, pagrindo darbui suteikė, naujų minčių įnešė. Taigi, ponios ir ponai, pasižiūrėjus atgal, pamatytume, kad Europos projektas turėtų būti siejamas su taika ir klėstėjimu, tačiau ekonominės krizės spaudimas dėl globalizacijos ir spaudimas dėl globalizacijos, migracijos, ekologi technologinių pokyčių įtampos įnešė į mūsų sąjungą, padidėjo skirtumai e, ekonominiai ir matome tai iš septintosios e, sanglaudos ataskaitos. Matome, kad tie iššūkiai netgi e, kelia pavojų pagrindinėms ES vertybėms. Ateityje, ko gero, reikėtų daugiau dėmesio skirti sanglaudos politikai. Sanglaudos politika yra konkrečiausia solidarumo politikos Europos lygių išraiška. Ja turėtume užtikrinti vienodas galimybės visiems piliečiams visose regionuose. Kaip ir sakiau, e, komisija sanglaudos septintąją ataskaitą paskelbė e, pastaraisiais mėnesiais ir šioje ataskaitoje yra keletas dalykų konstatuojama. E, konvergencija turi būti ES e, lygių e, garantuojama. Tai yra daug žadantis dalykas ateičiai ir tai tinkamai veikia. Deja, sanglaudos ataskaita rodo, kad skirtumai didėja tarp valstybių narių, net ir tose pačiose valstybėse narėse, tarp miestų ir kaimų, tarp didesnių ir mažesnių miestų, tarp kaimo ir miesto vietovių. Būtent todėl sanglaudos politiko, į sąjungos politiką reikėtų ir toliau investuoti, taip pat ir regionus. Būtent e, todėl e, valstybės narės tam taip pat e, pritarė. Be to, socialinė įtrauktis, migrantai, klimato kaita, energija, tvarus transportas, pagrindinės paslaugos tokios kaip sveikatos priežiūra ir švietimas. E, Tai yra tik tai keletas iš e, sričių, e, kuriuose buvo padaryta didelės pažangos ir ateityje turėtume į tai susikoncentruoti ateityje. Mes manome, kad valstybės narės turėtų e, būti stipresnės, kovojant su iššūkiais ir prisitaikant prie pokyčių. Taigi, kaip mes turėtume dabar tai padaryti, kaip turėtume gauti apčiuopiamų rezultatų kaip e, sanglaudos politika galėtų būti paprastesnė naudos gavėjams ir lankstesnė bei labiau primtina e, vartotojams. Ko gero, viskas turėtų būti paremta pasitikėjimu. Reikia supaprastinimo šios politikos. Aš už tai esu, ji 25 metus nebuvo keista, kartais naudos gavėjams ji tampa tikrų košmarų, todėl turėtume valdymo ir kontrolės priemonių sistemą supaprastinti. Ir manau, kad to, tai būtų pirmasis žingsnis atkuriant pasitikėjimą tarp programavimo institucijų ir ES institucijų. 14-20 metams e, yra aukštas apsaugos lygis e, e, numatytas, tačiau e, tai tapo didelė našta, todėl reikėtų galbūt tokio lengvesnio požiūrio dabar. Bet to realios ir supaprastintos išlaidos negalėtų būti vienintelė galimybė, vienintelis sprendimas. Lankstumas. Kitas svarbus dalykas. Pastarųjų metų patirtis parodė, kad kiekviename regione gali e, kilti iššūkių. Pagal dabartinę sistemą sanglaudos politikos prioritetai yra nustatomi gyvendinimo laikotarpio pradžioje. Ir pernelyg ilgai užtrunka e, korekcijas pritaikyti, nes juk yra tokių e, situacijų, kai reikia skubiai reaguoti. Pavyzdžiui, Valonijoje Caterpillar įmonės atvejais buvo, kai tūkstančiai darbuotojų buvo atleisti tiesiog e, per vieną dieną. Arba, pavyzdžiui, stichinių nelaimių atvejai galima būtų paminėti. Taigi mums reikalingas lankstumas ateičiai. Nepaskirstytos e, sumos galbūt skiriamos e, sanglaudos politikai būtų paprasčiausia. Lankstumą taip pat galima būtų padidinti reglamentavimo paketą tokį numatyti, kaip kad struktūriniams fondams. Na ir galiausiai norėčiau pabrėžti valdysenos aspektą. Kaip e, žinia, nekokybiška, nekokybiška valdysena e, e, sutrikdo visus procesus, taigi pinigų nepakanka, reikia administracinių gebėjimų. Būtent todėl aš tai norėčiau pasakyti e, nacionalinių parlamento atstovams. Tai, ką jūs žinote apie įvykius savo apygardose yra labai svarbu. Jūs turite įrankius, turite žinias, galite perkelti, ko gero jūs geriausiai susipažinę su Europos teisės aktų perkelimu ir būtent jūs čia galite būti labai naudingi. Taip pat jūs, ko gero, labai gerą geroje situacijoje esate tam, kad prisidėtumėte prie struktūrinių reformų gyvendinimo savo e, apygardose. Taigi, gerbiam ponės ir ponai, pabaigai pasakysiu, kad labai svarbu dirbti mums visiems kartu. E, reikia užtikrinti, kad visi jūsų apygardų piliečiai žino, kokie sanglaudos politikos veiksmai yra vietoje atliekami. E, bendri komunikacijos veiksmai kartu su komisijos nariu e, Taisenu buvo numatyti. Labai svarbu, kad visi būtų įtraukti į šį darbą - komisija, valstybės narės, parlamentas, nacionaliniai parlamentai, vietos ir regioninės valdžios institucijos. Mm, aš neprašau jūsų čia garbinti ES, bet tiesiog pakankamai rimtai pristatyti šią sritį, šios projektus ir tiesiog e, nušviesti žmonės apie tai, kad vienas ar kitas projektas yra finansuojamas ES. Nes pernelik ilgai mes galbin, kaltinome e, Europą, e, Briuselį dėl visų blogių nes dažnai e, buvo sakoma, kad viskas, kas bloga, viskas, kas bloga yra iš Briuselio, o viskas, kas gero, yra padaroma e, merų vietos savivaldybių. Štai savo pačio šalyje prieš porą savaičių e, panaši, panašų cirką stebėjau kad 90 procentų tam tikrose vietovėse finansavimo yra gaunama iš ES ir niekas apie tai nežino. Galbūt uh, E, ir kitose šalise reikėtų komisijos nariams e, apsilankyti ir panašiuose renginiuose apsilankyti. Manau, kad mums reikia didesnės pastangas komunikacijos srityje dėti. E, su komisijos narimu Edas kalbėjau telefonu, jis Mančesterėje dabar pusantro milijono eurų Mančesterėje vieną universitetą yra investuota ir jokio ženklo apie tai netgi nėra jokios informacijos. Kai buvo paklausta, iš kur tie pinigai, buvo pasakyta, kad meras tiek skiria. 150 milijonų, ar ne, iš kurgi pas merą tokie pinigai. Taigi, e, aš sakyčiau, kad mums reikia daugiau pasitikėjimo šioje srityje. Mūsų kolegos iš e, regionų komiteto, manau, e, tikrai bus laimingi galėdami jums daugiau informacijos suteikti apie sanglaudos politiką. Na ir galiausiai Norėčiau informuoti, kad pirmininkas Junkeris praeitą savaitę e, pradėjo subsidiarumo ir proporcingumo darbo grupės veiklą, kaip kad buvo paskelbta e, jo kalboje rugsėjo mėnesį. E, šią grupę sudarys nacionalinių parlamentų, Europos parlamento ir regionų komiteto nariai. Darbo grupė labai laiku pradeda savo darbą, politiniam dialogui įsibėgėjus ir būtent šios darbo grupės pagalba mat, mat, tikimės, kad bus daugiau matomumo mūsų politikos. Šis komitetas, ko gero, yra vienas iš geriausių parlamente. Čia dirba labai kvalifikuoti, daug žinantys žmonės, jie dirba vietoje, jie žino, kokie sprendimai veikia, kokie neveikia. Todėl labai svarbu dirbti kartu komisijai, Europos parlamentui, nacionaliniams parlamentams. Ir labai dėkoju Jums už pakvietimą į šį posėdį. Dėkoju komisijos narė nariai. Dėkoju už jūsų įdomią kalbą ir tikrai e, svarbes, svarbius signalus pasiūstus. Kiek suprantu, jums reikės išeiti iš posėdžio Alpių regiono strategiją aptarti. Taip, aš suprantu, kad jūsų darbo tvarkiai temta. Ačiū, kad atvykote, kad dalyvaujate posėdėje. Aš žinau, kad ponas Van Breska pasiliks iki posėdžio pabaigos, taigi mes turėsime vis dėlto komisijos atstovą e, šalia mūsų klausimams atsakyti, jeigu tokių bus vėliau. Na, dabar, ir tai yra, vėliau suteiksiu žodį ponui Van Breska. Na, o dabar e, džiaugiuosi galėdama suteikti žodį kitam vien, pagrindiniam kalbėtojui, tai yra ponui Jakui Ab, tai yra Estijos e, valstybės administravimo ministerijos uh, tiksliau ministras. Ir jis mums pristatys pirmingaujančios Estijos e, požiūrį. Prašau, ponia Ab. Tenon. Aš. Dėkoju. Thank you. Taigi, įdomu, tikrai puiku, kad buvo surinktas seminaras apie sanglaudos būsimąją politiką. Ačiū už galimybę kartu aptarti mūsų galimybės, iššūkius ir tolimesnius žingsnius. Iš tikrųjų yra laikas tai daryti, kadangi Europos komisija dabar dirba rengdama naują daugiametę finansinę programą, jos pasiūlymą. Tai taip pat apima ir sanglaudos politiką. Tačiau prieš perėdamas prie savo pasisakymo esmės, norėčiau pirmiausia padėkoti Europos parlamentai, poniai Kretų, poniai Mikhailovai ir taip pat šešėlėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą rengiant omnibus trilogus. Mes nuveikėme gana daug, kai dėl bendrų nuostatų supaprastinimo. Mes Liepos mėnesį numatėme Estijos pirmininkaučios valstybės prioritetus Europos parlamente. Ir aš jau sakiau, kad mūsų kaip pirmininkaučios valstybės vienas iš prioritetų bus uh, su, paskatinti diskusiją apie sanglaudos politiką ir jos supaprastinimą. Ar mums tai pavyko? Mes aptarėme šią temą įvairiais lygmenimis. Bendrųjų reikalų taryboje praėjusią savaitę mes daugiausia laiko ir skiriame sanglaudos politikai. Bendroji reikalų taryba e, visoms valstybėms narėms sudarė galimybės išdėstyti savo siūlymus ir išvalgas dėl sanglaudos politikos ateities. Džiaugiuosi šiandien galėdamas šiame posėdėje apie tai papasakoti. Mes kartu su valstybėmis narėmis priemėme tarybės, tarybos išvadas dėl e, sanglaudos politikos po 2020 metų. Taryba pritarė tai minčiai, kad įvairios priemonės ir politikos ES turi būti viena kita papildančios. Ir ta sinergija tarp įvairių priemonių ir politikų turi būti didesnė. Svarbiausių taisyklių harmonizavimas įvairių fondų, įvairių e, kitų priemonių naudojimo turi būti harmonizuota. Tai vėlgi buvo aukšto lygio darbo grupės užsimančios su paprasnimo klausimais rekomendacija. Nes iš tikrųjų būtų paprasčiau naudos gavėjams e, suprasti tas procedūras ir gauti finansavimą iš vieno ar kito fondo. Už sanglų atsakingi ministrai aptarė septintąją sanglaudos ataskaitą ir kalbėjo apie klausimus susijusius su būsimąją daugiamete finansinė programa. E, galiu pasakyti, kad diskusija buvo atvira ir labai objektyvi. Valstybės narės pasidalijo nuomonėmis apie sanklaudos politiką. Buvo sakoma, kad sanklaudos politika vaidina didžiulį vaidmenį, mažinant išsivystimo skirtumus, e, skatinant e, konkurencingumą bei struktūrinės reformas. Mes negalime dabar uh, e, pasi, užmėgti ant laurų, turime ir toliau dirbti, mažinti išsivystimo skirtumus. Kolegos, aš galėčiau pasakyti, kad valstybės narės labai vertina e, sanglaudos politiką, o tarybagi yra įsipareigojusi e, ES struktūrinių fondų ir investicijų fondų taisyklės padaryti žymiai paprastesnės. Mes bandame, bandome ieškoti būdų, kad galėtume užtikrinti e, tokias taisyklės būsimajai, e, būsimajai tai daugiametį finansinį programai, kad tos taisyklės būtų paprastos, aiškios ir visiems suprantamos. Tai pasakytina ir apie sanglaudos politiką. Septintoji sanglaudos ataskaita apima regionus, valstybės narės ir Europos e, sąjungą, visą kaip tokią. Visi gavo naudos iš šios politikos. Tačiau tebėra tokių regionų Europos sąjungoje, kaip minėjo ir komisarė Kretu. Yra tokių regionų, kur trūks ekonominio augimo, kur dar per nelik didelis nedarbas. Ir ES susiduria su naujais dideliais iššūkiais. Turime skatinti ekonomikos augimą, skatinti inovacijas, turime padidinti užimtumą ir e, skatinti jaunimo užimtumą tuo pačiu, siekdami sumažinti skurdą. Nėra pagrindo, man, pagrindo manyti, kad neturėtų keistis ES sanglaudos politika, kad nereikėtų atsižvelgti egzistuojančią realybę. Ne, kai iškyla nauji iššūkiai, tenka ieškoti integruotų sprendimų ir jie gali apimti įvairius sektorius, o tuo pačiu ir įvairius fondus. Sanglaudos politika turi būti pakankamai lanksti, kad būtų galima geriau reaguoti į tikrus mūsų regionų ir valstybių poreikius. Be lankstumo mes taip pat dar turime užtikrinti ir politinį stabilumą, kadangi sanglaudos politika vaidina labai svarbu vaidmenį, kalbant apie ilgalaikės investicijas ir paramą struktūrinėms reformoms. Be abejo, sanglaudos politika negali pati viena išspręsti visų problemų. Ji turi būti nukreipta konkrečius tikslus, ji turi padėti tų tikslų pasiekti. Ir tik tada mes pasieksime didesnio jos poveikio. Ir mes norėtume pasiūsti aišku signalą apie tai, kokių politikų mes norime ir kodėl, kad pasiektume geriausių rezultatų. Ir rezultatą orientuotas. E, pasirinkimas turėtų būti svarbiausias mūsų pasirinkimas. ES pridėtinė vertė tuomet bus pati didžiausia ir ES piliečiai tada matys, mes jiems galėsime parodyti, kaip patys piliečiai ar jų regionai e, galėjo pasinaudoti ES investicijoms, kokios naudos jiems tai atnešė. Negalima būtų pervertinti turbūt ir arba tinkamai nevertinti regioninio bendradarbiavimo svarbos tų pasienių regionų Europos e, Sąjungoje yra daug. Bendradarbiavimas šiam, šiuo lygmeniu turi iš tikrųjų didžiulę naudą, kai kalbam apie paslaugų tarp valstybinį teikimą, kai reikia užtikrinti paslaugų ir asmenų laisvą judėjimą. Tarp valstybinis bendradarbiavimas yra puikus būdas rasti sprendimus geriausiai, taip galima pasidalinti geriausią praktiką ir kelti vieniems kitų konkurencingumą. Bičiuliai, sanglaudos politika parodė, kad ji teikia didžiulę pridėtinę vertę, kad, ji, kad jos tas ilgalaikis požiūris yra puikus dalykas. Europa 2020, Europos semestras taip pat yra svarbus dalykai. Europos semestras padeda siekti taip pat tokių investicijų, kurios yra orientuotos į ilgalaikius iššūkius. Tos politikos irgi turi būti vertinamos ir plėtojamos toliau. Malonu pastebėti, kad yra vis daugiau diskusijų apie sanglaudos politikos ateitį. Esu įsitikinęs, kad visi kartu mes suformuosime sanglaudos politiką taip, kad ji paskatins mūsų valstybių regionų tolesnę plėtrą ir kad galėsime pasiekti geresnių rezultatų savo piliečių labui. Ačiū dar kartą už pakvietimą į posėdį ir ačiū, kad suteikėt galimybę papasakoti, apie ką jį kalbėjome bendrųjų reikalų taryboje. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū ponui Ab už labai įdomų pasisakymą, ačiū už jūsų siunčiamą signalą. O dabar atsisveikinsime su komisare ir dirbsime toliau. Keliaukime prie kitos diskusijos dalies ir prasidės dabar jau pati diskusija. Turime labai įdomių kalbėtojų savo sąraše, Jie pateiks įvairius požiūrius į sanglaudos politiką, kalbės apie e, išvalgas ateičiai susijusius su šituo klausimu. Erik Venbreske yra regioninės, regio generalinio direktorato direktorius. Taip pat turime pasakyti, kad komisija rengė sanglaudos politikos siūlymą laikotarpį po 2020-ųjų. Taigi jo pasisakymas yra labai savalaikis. Mes esame tikrai labai nekantrus ir norime išgirti, išgirsti žinias Europos komisijos. Pone Evelina Vasilyva yra kita kalbėtoja, ji yra aplinkosaugos ir vandens išteklių tvarkymo komiteto pirmininkė Bulgarijos nacionalinėme parlamente. Ji mums kalbės daugiau apie tai, kaip Bulgarija žiūri būsimą sanglaudos politiką ponia Romana Plam yra Europos reikalų komiteto pirmininkė Rumunijos parlamente. Rumunija bus pirmininkaujantį valstybėje 19 metų pavasarį. Ir taip pat tas būsimas laikotarpis yra labai svarbus. Bulgarija pirmininkaus nuo sausio pirmos kitą metą. O paskui 19 metų vidurė pirmininkavimą perims Rumunija. Ponas Schneider yra regionų komiteto narys, regijų komiteto Europos parlamente puikus bičiulis. Ir jis taip pat yra pranešėjas regionų komitete, nes rengiama nuomonė yra apie e, sanglaudos politiką po 2020 metų. Tad regionų komiteto nuomonė mums taip pat yra labai svarbi. Pone Konstans Zakrel yra Europos parlamento narė ir mūsų regijų komiteto narė. Ji yra uh, E, Alde frakcijos koordinatorė šiuo klausimu. Ji taip pat yra pranešėja esminių klausimų komitetui. Dabar e, ji kūruoja kaip tik omnibuso klausimą. Sveikinu visus prelegentus ir pirmiausia kalbės ponas Von Breska. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte mane į tą mm, posėdį. Stengsiuosi nekartoti to, ką sakė ponė komisarė ir kalbėsiu trumpai. Aš siūlyčiau štai ką. Aš susitelksiu prie keturių svarbiausių dalykų, kurie yra e, svarbus Europos komisijos požiūrių. Mes e, apie tai dabar diskutuojame, kalbėdami apie ateitį ir galvodami apie laikotarpį po 2020 metų. Europos komisija pateiks savo siūlymus E, kitų metų vasarą. Vėliausiai tai turime 7-8 mėnesius dar iki tol, kol mūsų pasiūlymai galės nugulti ant jūsų stalo. Sva, struktūrinių reformų svarba, tai yra pirmas dalykas. Kodėl? Todėl, kad jeigu pasižiūrime į regionus, kurie nesivysto taip sparčiai, kurie nesivysto visai, matome, kad jų e, charakteristikos tarpusavio yra panašios. Verslo sektorius, čia pateiksiu pavyzdžių. Jeigu pažiūrite į mažiausiai įsivyščius regionus, matote, kad ten mažiau įvairių įmonių, jeigu yra jos mažesnės, mažiau startuolių ten ir įmonės yra mažiau produktyvios. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad įmonės, kurios veikia tame regione, sunkiai susitvarko su joms nepalankė verslo aplinka. Niekaip neranda kelių sklandžiau veikti mažos įmonės, su tuo sėkmingiau tvarkosi didesnės įmonės. Ir tokia nepalanki verslo aplinka yra ne tik kliūtis ekonominiam augimui, tai yra ir kliūtis investuoti e, iš sanglaudos politikos fondų. Pavyzdys. Šiuo laikotarpiu mes 70 milijardų eurų investavome į įmonių plėtrą ir inovacijas. Šios investicijos padės įkurti naujas įmonės, naujas darbo vietas tik tada, jeigu įmonių steigimosi ir, ir veikimo sąnaudos nebus pernelyg didelės. Jeigu ir tik tuo metu, jeigu bus produktyvų visą tai, tas finansavimas bus gautas, jeigu įmonės ras būdų, kaip tą finansavimą pasimti. Mes dabar ir analizuojame Europos komisijoje, kaip galėtume suteikti teigiamas paskatas, kad tos reformos būtų atliktos. Pavyzdžiui, verslo aplinkos geresnės kūrimą tuose regionuose, kad būtų galima investuoti įmonės, į žmonės ir kad būtų galima toms įmonėms lengviau e, įdėkti administracinės reikiamas reformas, kad įmonėms netektų pernelyg daug naštos. Mes ieškome sprendimų čia. Antras dalykas valdysenos kokybės svarba. Kai pasižiūrite vėlgi, kokia yra didžiausia kliūtis augimui ir efektyviam sanglaudos politikos finansavimo valdymui, e, matome, kad tai yra glaudžiai susijęs su viešo administravimo kokybės, e, kokybės užtikrinimu nes nekokybiška valdysena yra stabdis ekonominiai plėtrai. Taigi svarbu, kad e, viešo administracija veiktų e, sklandžiai, kad būtų tinkamai kovojama su korupcija ir taip toliau ir panašiai. Tai yra esminiai elementai. Kiekvienam iš mūsų yra aišku, kad mums reikia pagerinti institucijų veiklą, viešųjų struktūrų veiklą, kad būtų geriau galima administruoti mūsų lėšas. Ateityje mes ir toliau pabrėšime šių visų klausimų svarbą. Reikia kurti gebėjimus, kad būtų galima modernizuoti viešą administravimą, kad tos administracijos struktūros veiktų sklandžiau. Trečia, komisarė jau paminėjo tai, kad sanklaudos politika ateityje turėtų būti tokia, kur ES gali atnešti didžiausią pridėtinę vertę. Tai yra įtrauktis, užimtumas, e, aplinkos saugos veiksmai tam tikri ir panašiai. Ir aš manau, kad čia mes sieksime, e, kad nebūtų paramos gavimo mechanizmas pernelyg komplikuotas. Mes iš tikrųjų mąstome apie esminį supaprastinimą šių visų procedūrų. Šį kartą mes tikrai būtent taip ir galvojame. Galiu pažadėti čia ir dabar, kad būsimasis reglamentas bus trumpesnis, gerokai trumpesnis, jis bus daug paprastesnis, taisyklės bus aiškesnės ir paprastesnės, bus mažiau tikrinimų, mažiau auditų, mažiau ataskaitų reikės renkti ir svarbiausia to mintis yra ta, kad būtų pasitikima labiau nacionalinėmis administracijos struktūrėmis ir nacionaliniais teisės aktais. Tai reiškia, kad komisija bandys e, gyventi pasitikėjimo dvasia, ne visada tai yra lengva, bet mes darysim viską, kad taip atsitiktų. E, žinome, kad situacija vietose yra skirtinga. Mums reikia pasižiūrėti, kiek toli šią kryptim mes galime eiti. Ir mes irgi apie tai taip pat jums teiksime informaciją. Manau, kad Europos komisija jau yra pasiektas konsensusas, kad mes negalime toliau dirbti pagal dabar galiojančias taisyklės. Na ir paskutinis dalykas, bet toks pat svarbus, tos politikos poveikis. Norėčiau čia pabrėžti tai, kad mes norime labiau susitelkti prie finansavimo inovatyvių formų. Mes bandysime, ko gero, keisti šiek tiek uh, E, savo finansavimo būdus, daugiau teiksim paskolas, daugiau e, kalbėsim apie turto finansavimo įvairius dalykus. Mes e, kaip tik apie tokį paketą diskutuosime taryboje par, parlamente, kad bandysime palengvinti naudojimasi numatytomis priemonės. Bet tai nereiškia, kad mes paskolų atsisakysime, kad finansavimo atsisak, skiriamo atsisakysime. Kartais tai būna vienintelis finansavimo šaltinis dėl tos paprastos priežasties, kad pajamų jokių ta viena ar kita priemonė nekuria. Ir apibendrinamas norėčiau pasakyti štai, ką mums yra aišku tai, kad politika turi būti pirmas dalykas, o paskui atsirasti turi priemonės. Atvirkščiai sistema neveiks. Tai reiškia, kad sanglaudos politika negali E, pirmiausia kalbėti apie kažkokius svertus, apie finansavimo politikas, apie investicijų gražą. Net esant e, priemonėms, visada svarbu bus atsakyti tos klausimus, ar padėjo mažoms sutinėms įmonėms, ar sukūrėm naujų darbo vietų ir galiausiai tai turi būti svarbiausias tikslas. E, kitų priemonių atveju yra kalbama galbūt apie investicijų dydį. Šių, mūsų atveju taip nėra. Mes veikiame rinkoje, veikiame regionuose, e, tokiuose, kur situacija sunkesnė. Todėl pirmiausia turi būti numatomos konkrečios politikos, o paskui parenkamos priemonės. Dabar 20 milijardų eurų esame numatę, kurie bus paskirstyti per įvairias finansinės priemonės ir kaip tik e, viso to sieksime ES plėtros labui. Baigiu tuo dėkodamas Jums uždėmesi. Pirmininkė, ačiū, kai Jūs kalbėjote apie supaprastinimą. E, auditorija labai gyvai sureagavo. Tai yra iš tikrųjų nuostabus dalykas. Mes e, žinome, kad kiekvienas supaprastinimas paprastai būna su įvairiais sudėtingumais susijęs, bet šį kartą tikėkime, mūsų pastangos bus sėkmingos ir tas supaprastinimas tikrai įvyks. Dabar man malonu suteikti žodį kitam kalbėtojui. Ir tą padarysiu bulgariškai. Pone Vasiljeva, žodis jums. Kaiuva. Dear Madam Chair, dear Minister App. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, Europos komisijos atstovai, regionų komiteto atstovai, ponės ir ponai. Labai dėkoju už suteiktą galimybę dalyvauti šiame forume. Aš atstovauju Bulgarijos nacionaliniai parlamentui ir noriu pasidaryti jumis mūsų sukaupta patirtimi sanglaudos politikos srityje ir su apmastymais apie laikotarpį po 20 metų. Dabar pereinu prie e, bulgarų kalbos. Mes e, sėkmingai įstojome į e, Europ, Europos Sąjungą ir e, praėjus dešimčiai metų pro mūsų įstojimą į Europos Sąjungą Bulgarijos piliečiai ir toliau lieka labai proeuropietiškai nusiteikę. Apklausos rodo, jog 50 procentų Bulgarijos piliečių yra palankus Europos Sąjungai 52 e, procentai jų mano, kad ES suteikia solidarumo daugiau ir apsaugos, 63 procentai mano, jog jinai stiprina demokratiją. Sanglaudos politika yra esminės svarbos. Šios politikos ateitis bus e, mūsų pirmininkavimo prioritetinis klausimas netolimoje ateityje. Mes uh, 18 metais pateiksime pasiūlymų komisijai šitais klausimais ir e, dėl šitų dalykų prasidės konsultacijos e, procesas. Aš e, kalbu apie sanglaudos politiką remdamasi savo patirtimi. Vietinės valdžios institucijos, vykdomoji valdžia, naudos e, gavėjai yra sukaupę tam tikrą patirtį. E, mes esame sukaupę labai naudingos patirties 7-13 metų e, laikotarpių. Iš tikrųjų, programos anglaudos politikos srityje gyventinimas buvo sėkmingas, e, buvo pastatyta vandens valymo įrengimų, daug kitų panašių infrastruktūrų, atliekų perdirbimo e, įrenginių. Visa tai labai naudinga piliečiams. 7-13 metų įgyvendinimo, sankaldos politikos įgyvendinimo rezultatai iš, iš tikrųjų yra labai geri. skaičiai apibūdinantis e, tą sėkmę yra absoliučiai e, akivaizdus įrodymas. Mūsų valstybės ekonomikai nauda taip pat yra absoliučiai akivaizdi tiek makroekonominių, tiek kitais e, lygmenimis. Galvojant apie mūsų narystės pirmosius dešimt metų, mūsų BVP padidėjo dešimt kartų palyginus su laikotarpiu, kuomet mes nebuvome ES ir negavome ES finansavimo. 16, iki 16 metų labai padidėjo taip pat e, sukurtų darbo vietų skaičius, padidėjo atlyginimai prasidėjus ES finansavimui. Žinoma, Bulgarija patyrė finansų krizės pasiekmes, nors Bulgarija yra e, stabili ekonomika. Bulgarijoje nedarbas yra dabar neaukšto lygio. 2014-2020 programavimo laikotarpio kontekste mes e, akcentuojame strategiją investicijų strategiškumo aspektą, strateginės investicijas. Šio e, laikotarpio pradžioje buvo konstatuota, jog dėl ES teisėkuros pasiūlymų vėlavimo buvo vėluojama įgyvendinant įvairias e, numatytas priemonės ir programas, tačiau nepaisant to e, vėlavimo, Bulgarija užima septintą vietą pagal mokėjimų kriterijų. Dabar kalbant apie laikotarpį po 20 metų, mes susidursime, visa ES susidurs su labai dideliais iššūkiais - breksitas, klimato kaitos e, problemos, skaitmeninės visuomenės kūrimas. Mes turime siekti, kad ES vaidintų lyderės vaidmenį mano minėtose srityse. Turime įtvirtinti taip pat e, daugiau konvergencijos daug ką supaprastinti ir sąnaudos politikos srityje turime galvoti apie strateginės e, investicijas. Sanglaudos politika turi būti ir toliau prioritetinė politika tiek Europos biudžeto srityje, tiek ir regioninės politikos plėtojimo srityje. Regionų struktūrinės problemos turi būti taip pat sprendžiamos ir čia labai svarbus yra laiko faktorius. Turime taip pat siekti ir kuo greičiau teigiamų pokyčių. Bulgarijai labai svarbu parodyti, jog vidaus rinkoje naudos gavėjai pajustų konkrečiai tos naudos e, svarbą. Kiekvienas investuotas į sanglaudos politiką euras grįžta ekonominių lygmenių keliariopai. Tai prisideda prie ES ekonominio vystimosi ir prie ekonomikos augimo. Turime taip pat e, įgyvendinti taisyklių harmonizavimą ir siekti konkrečių ir aiškių rezultatų, to pačiu įtvirtindami ir tinkamus valdysenos principus. ES e, vieningo audito principai ir jo taisyklės turi būti įgyvendinamos, užtikrinant tinkamą kontrolę sanglaudos e, politikos srityje. Mes e, turime taip pat e, labai aiškiai apibrėžti ES ir valstybių narių kompetenciją bei atsakomybę įgyventinant įvairias problemas. Turime taip pat siekti aiškaus fondų naudojimo ir veikimo apibrėžimo ir e, siekti, kad nacionalinio regioninio lygmens iššūkiai būtų tinkamai atremiami. Tokios programos ir priemonės kaip Horizontas 2020, taip pat žmogiškųjų išteklių plėtojimo programos e, turėtų būti įgyvendinamos per e, struktūrinius ir investicijos fondus ir centralizuotas taisyklės. Jessica Jeremy tai yra sėkmės istorijos, tačiau net ir geriausios finansinės priemonės negali e, visko pakeisti. sanglaudos politika stiprina valstybių narių gebėjimus ir ženkliai prisideda prie valstybinių viešųjų struktūrų administracinių gebėjimų, veiksmingo planavimo, bei tinkamas valdysenos bei konkrečių e, rezultatų. Bulgarija ir toliau rems teminį principą siekiant e, strateginių tikslų, ex ante sąlygų taikymas laikotarpiai po 20 metų taip pat e, turi būti taikomas, turi būti numatyta taip pat ir skatinimo e, mechanizmas schema. Komet mes e, esame vieningi, mes esame stipresni. Toks bus pirmininkavusiančios Bulgarijos šūkis. Bendros pastangos turėtų duoti gerų rezultatų. Aš linkiu mums visiems sėkmingo bendro darbo įgyvendinant išmanę sanglaudos politiką. Dėkoju už įdomų pasisakymą. Dabar žodis poniai Orvana Plomb, kuri yra Rumunijos parlamento Europos reikalų komiteto pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai. Aš Norėčiau visų pirma padėkoti už kvietimą dalyvauti šioje diskusijoje, tokia svarbia tema, tai yra sanglos politikos ateitį po 20 metų. Čia kalba sukasi apie Europos projektų ateitį, apie visų mūsų ateitį, visų mūsų Europos piliečių ateitį. Šiandien aš norėčiau kalbėti ir kaip buvusi ministrė atsakinga už Europos fondų įsisavinimą ir kaip dabartinė Europos reikalų komiteto pirmininkė mūsų parlamente. Ir aišku, kaip apskritai Rumunijos atstovė, todėl kad e, pirmajame 19 metų pusmetyje Rumunija pirmininkaus Europos Sąjungai. Aš norėčiau pasakyti keletą žodžių apie e, buvusi anksčiau programavimo laikotarpį, 7-13 metų laikotarpį. Šiuo laikotarpiu Rumunija pirmą kartą susidūrė su Europos fondų valdymo patirtimi. Aišku, mes padarėme tam tikrų klaidų tuo laikotarpiu, tačiau e, sugebėjome užtikrinti intensyvesnį šalies vysty, vystymą ir pasiekti papildomą šių politikų vertę. Kiekvienas euras generavo 2,3 eurus didėjant mūsų BVP. Pasisavinimo procentas laikotarpio pabaigoje buvo beveik 90 procentų. 14-20 metų laikotarpio tikslas yra didesnis supaprastinimas ir siekimas geresnių rezultatų, taip pat eksante sąlygų įgyvendinimas. Aišku, tai susijęs su sudėtingesnėmis taisyklėmis ir su e, E, sudikesnėmis e, gairėmis nei ankstesnėme laikotarpyje. Dėl to ir buvo tam tikras vėlavimas. Aš norėčiau pabrėžti, jog programavimas taip pat susidūrė su kai kuriais sunkumais dėl numatytų viršutinių ribų, kurias turėjo, e, į kurias turėjo atsižvelgti valstybės narės ir regionai. Kaip aš sakiau, sąjungos politika yra labai glaudžiai susijusi su ES ateitimi. Ir mes e, turime suprasti, jog e, yra neįmanoma atskirti šitų dalykų. Mes turime siekti išmanios ir tvarios e, ekonomikos augimo politikos bei tvaraus užimtumo. Investicijų politika turi prisidėti prie um, integruotų sprendimų, kurie būtų naudingi regionams ir valstybėms. Taip pat turime siekti numatytų ES kitų tikslų. Aš norėčiau taip pat keletą žodžių pasakyti apie laikotarpį po 20 metų, nes aš manau, kad tai taip pat labai svarbus aspektas Visų pirma, fondų įsisavinimo veiksmingumo patydinimas. Nors ES susiduria su naujais iššūkiais ir naujais prioritetais, e, saugumo, migracijos, pas, sienų kontrolės rytyje, vis dėlto mes turime siekti, kad sanglaudos e, politika realiai atlieptų regionų e, poreikiams Todėl turime siekti, kad e, fondų veiksmingumas didėtų. Perinamiai laikotarpiai. Aišku, per kiekvieną laikotarpį yra generuojamas naujos idėjos, tačiau iškyla ir kai kurių sunkumų. Naujos taisyklės, nauja tvarka yra įgyvendinama, naujos e, komisijos gairės, tad komisija turi galvoti apie ateitį ir siekti, kad dabartinės struktūros būtų išlaikytos, o kad nebūtų kiekvienam naujam laikotarpiui kūriamos naujos kontrolės ir vadybos sistemos. Ta politika turi reali, atsižvelgti į realius regionų ir valstybių narių poreikius. Aš e, e, sutinku, kad mes ir toliau turime teikti didelę svarbą e, tokiems klausimams kaip benglė ekonomika, mažos ir vidutinės įmonės, inovacijos, tačiau turime nepamiršti ir žiedinės ekonomikos. Regionai ir valstybės e, narės, gyvendamos savo strateginius e, tikslus, turi labai aiškiai apibriežti savo poreigius ir regionai turi tai daryti galvodami apie finansavimo galimus e, šaltinius. Visos, e, visi slengščiai fiksuojami ES e, lygmenių turi būti apibrėžiami taip, kad būtų atsižvelgiama į realius regionų ir valstybių narių poreikius. Toliau e, finansinių priemonių ir subsidijų derinimas. Šitie klausimai Rumunijai yra labai svarbus. Mes turime ir toliau orientuotis į e, subsidijomis remiamą finansavimo sistemą. Toliau Europos semestras ir sanglaudos politika. Struktūrinės reformas yra labai svarbus aspektas ir tai turi būti e, sritis, besiremianti tinkamą sanglaudos politiką. Specifinės valstybės narėms skirtos rekomendacijos turi būti optimizuotos, jos turi būti lengviau e, valdomos ir turi apimti naują sąlygų numatymo ir e, paskatų mechanizmą, taip pat ir e, sankcijas. Mes turime remtis tokiamis valstybėms skirtomis e, rekomendacijomis, kurios prisidėtų prie investicijų sistemos stiprinimo. Šeštas dalykas - supaprastinimas ir lankstumas e, naudos gavėjams. Rumunija pritarė tiems pasiūlymams, kurie numato bendrą finansavimo sistemą ir bendras taisyklės. Mes manome, kad tai prisidėtų prie veiksmingesnio ES biudžeto išteklių panaudojimo. Mes taip pat labai palankiai žiūrime į supaprastinimo e, pasiūlymus. Todėl, kad e, tai padėtų gavos, paramos gavėjams bei valstybių institucijoms e, lengviau susidoroti su iškylančiais iššūkiais. Mes taip pat turime uh, tobulinti reglamentavimą e, audito klausimais, eksantė sąlygų klausimais, e, kontrolės taisyklių klausimais, e, apibrėžiant rodiklius ir panašiai. Kalbant apie lankstumą, mes manome, kad sanglaudos politika turi būti lankstesnė, kad geriau galėtų atliepti iškylančiams iššūkiams. Tačiau tai neturi e, daryti įtakos strateginiai krypčiai ir e, neturi mažinti programavimo dokumentų e, nuspėjamumo bei užtikrintumo. Mes taip pat manome, kad e, lankstumas turėtų būti užtikrinamas nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu remiantis subsidiarumo principu, tam, kad būtų e, užtikrinama reali konvergencija ir subalansuotas valstybių narių bei regionų visoje Europoje vystimasis. Taip pat e, turi būti užtikrintas didesnis pasitikėjimas tarp visų e, suinteresuotų šio proceso pusių. Turime stiprinti bendradarbiavimą ir abipusi pasitikėjimą. Ir visų, visas šis procesas turi apimti ir e, projektų kūrimo stadiją ir e, būti užtikrinamas iki pat proceso pabaigos. Kalbant e, apie įgyvendimo laikotarpio trukmę, kai kas pasisako už 7 e, metus arba už 5 plus 5 metų laikotarpį, mes turėtume paprastinti taisyklės ir pradėti finansavimą nuo pirmos laikotarpio dienos ir e, paskui tęsti jį e, laikotarpį po 20 metų. Mes taip pat turime atsižvelgti į strateginį biudžeto pobūdį ir e, turime nepamiršti vidutinio laikotarpio trukmės e, numatytų tikslų. Rumunija koordinuos savo pastangas su pirmininkausiančiomis Bulgarija ir Bulgarija Austriją ir glaudžiai bendradarbiaus su Europos parlamentu ir komisija, kad e, iki rinkimų 19 metais laiku būtų priimti sanglaudos e, reglamentai. Norėčiau taip pat gauti pasiūlymų apie visus aspektus, kurie galėtų optimizuoti šį procesą, ypač atsižvelgiant į dabar egzistuojančias euroskepticizmo tendencijas. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Schneider, kuris yra regionų komitetų narys. Mes išklausysime Europos regionų poziciją apie būsimą sąjungos politiką. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, kad mane pakvietėte. Ir aš pats ir visas regionų komitetas labai vertina šią progą pasisakyti. Labai svarbu, kad šiandien diskutuojame su nacionalinių parlamentų atstovais. Tikiuosi, kad net ir po dviejų su pusės metų tas bendradarbiavimas ir toliau bus toks pats svarbus. Kaip kad sakėte, regionų komitetas e, šių metų gegužės mėnesį patvirtino e, nuomonę dėl sanglaudos politikos. Iš 350 narių tik tai vienas nebalsavo už. Manau, kad sanglaudos politika tikrai yra vienas iš svarbiausių e, dalykų mūsų regionams. Aš niekiek neperdėtų. Pirmiausia, šios nuomonės pagrindinius dalykus paminėsiu. Bandysiu nesikartoti, nes daug kas jau buvo pasakyta. Beje, aš e, pritariu tam, kas pasakyta ir tai netgi šioje nuomonėje yra surašyta. Ir tai labai gerai, būtų blogai, jeigu būtų priešingai. Sanglaudos politika tikrai nėra kažkokios tai dovanos e, valstybėms narėms ar regionams, tai yra pagal Lisabonos sutartį numatyta prievolė. Sanglaudai, teritoriniai sanglaudai reikalinga ta priemonė, sanglaudą reikia stiprinti, būtent todėl reikalinga ši politika. Sanglaudos politika ar jie reikalinga ar ne, atsakymas e, turi slypi sutartise dabar, ar tokios politikos reikia ar ne, pasiskaitykite septintąją sanglaudos politiką ir pamatysite, kad jos reikia. E, iš ataskaitos e, matome, kad e, po 20 metų ši politika ir toliau bus reikalinga ši politikos kryptis. Na, be jokios abejonės, kaip ir kitos politikos kryptis, e, visada galim, gali būti ir uh, visada galima siekti geresnių rezultatų, e, reikia ją tobulinti, kad ji būtų veiksmingesnė. Kaip kad prieš mane kalbėjo kalbėtojai, sakė, sanglaudos politiką reikia supaprastinti. Ačiū van, ponia Vandreska, kad taip aiškiai tai pasakėte. Reikia supaprastinti šią politiką. Prieš porą metų, kai pradėjau dirbti su regionų komiteto nuomonė, mano pirmieji pasisakymai buvo tokie, kad man svarbiausia yra būsimasis supaprastinimas. Labai džiaugiuosi, kad daug kas remia tą supaprastinimo iniciatyvą. Taigi, jeigu ne vien aš tik tai tuo nesu patenkintas, tai matyt problema kyla visur. Taigi, jeigu mes to nepadarysime, vidutinio laiko tarpio perspektyvoje veiksmingumą prarasime šios politikos skripties ir apskritai e, sugriausime ją vos ne. Taigi dabar be pakankamo finansavimo irgi neįmanoma būtų jos įgyvendinti. Galbūt per neligiliai nesigilinsiu į tai. Manau, kad pirmiausia turėtume remtis principu, jog e, panašios sumos yra skiriamas ir kitam laikotarpiu, galbūt ne sumomis, bet procentiniais dydžiais. Ir mums galbūt e, nebūtinai e, reikia drastiškų reformų sanglaudos politikai, nes regioninis lygmuo mums visada sako, kad nepakeiskite, nesugriaukite visko, nes tokiu atveju vėl sugrįžime į 2000, į 2014 metų situaciją, kai buvo daugybė komplikuotų teisyklių. Ir dabar problemos kyla dėl to, kad e, naudos gavėjai bei administratoriai e, tiesiog nesugebėjo sustvarkyti su pernelyg griežtų reglamentavimu. Sanglaudos politika turėtų būti prieinama visiems regionams. Ačiū kolegai iš Bulgarijos, kad taip aiškiai buvo tai pasakyta. Sanglaudos politikai bus pritarta tik tai tokiu atveju, jeigu bus taikoma visose regionuose. Čia vėlgi reikia atsižvelgti į e, socioekonominius aspektus e, pagal kuriuos reikėtų visiems regionams šios politikos Mes manome, kad struktūros nereikia keisti, nes dabar atitinkamas paskirstimas į kategorijas pasiteisino. Septintoji ataskaita sanglaudos politikos nagrinėja, e, kaip tik Europos regionus e, iš skirtingų perspektyvų. Yra e, augimo ir kiti rodikliai vertinami, matome, kad atitinka panašiai visi regionai proporcingai šių e, tyrimų e, nustatytas ribas. Didžioji dalis valstybių narių mano, kad e, BVP ir toliau turėtų likti pagrindiniu vertinimo kriteriju, skirstant regionus pagal kategorijas. Bet mūsų manimų reikia be BVP naudoti ir kitus dar kriterijus. E, pavyzdžiui, mažesnius kriterijus reikėtų e, naudoti paskirstant, tarkime, tarp regionų lėšas. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip čia įtraukti kitus naudingus kriterijus, rodiklius. Na ir kitas svarbus klausimas, tai būtų ryšys tarp e, struktūrinių fondų, bendro lėšų valdymo ir centralizuotų ES instrumentų, kurie yra valdomi ES centriniu lygiu. Mes nenorėtume, kad čia būtų kažkokia prieš priešą tarp šių dviejų e, finansavimų rūšių. E, jie abu yra naudingi. Tiesiog labai e, reikėtų galbūt stiprinti sinergiją tarp šių skirtingų metodų Europos lėšams, biudžeto lėšams panaudoti. Ir manau, kad čia tiek vienur, tiek kitur galima dar būtų pasitempti. Na, o kas dėl struktūrinių fondų, tai čia irgi reikia lankstumo. Prieš mane kalbėjusiai tai sakė, komisijos narė tai sakė, ką reiškia lankstumas. Lankstumas reiškia sustiprinti teritorinį požiūrį. Regionams turi būti numatyta daugiau veiksmų laisvės. Regionai turi turėti galimybę patys nuspręsti, kas jiems yra svarbiausia, ką reikėtų skatinti ir kas galėtų paskatinti, paskatinti jų augimą. Ne centriniu lygiu reikia tokius sprendimus priimti. Ir e, būtent tokią žinią norėčiau valstybėms narėms iškomunikuoti. Ne tik tai ES, bet ir valstybėms narėms. Taigi valstybės narės, jų regionai turėtų taip pat pasinaudoti savo e, privalumais. Dabar sąlygiškumas. Kon... Sąlygiškumas e, ir e, sanglaudos politika neturėtų būti siejama. Mes manome, kad struktūrinių fondų lėšos turi būti skirstomos pagal kriterijus e, išplaukiančius iš pačių struktūrinių fondų. E, socialinė, ekonominė ir teritorinė sanglauda. Būtent tokiais kriterijais remiantis turi būti skirstomos lėšos. Taigi pagal poreikius, o ne pagal tokius kriterijus, kurie nieko bendro su tuo neturi. Jeigu naudosime išorės kriterijus, tai tokiu atveju ši politikos skriptis taps nebeprasminga ir taps tiesiog vien, viena iš politikos krypčių. Taigi mes labai kritiškai vertiname sąlygiškumą. Tačiau dabar ryšys tarp Europos semestro ir struktūrinių fondų turėtų būti sustiprintas, suintensyvintas. Dabar, šiandien tiksliau, e, egzistuoja tam tikra nusistovėjusi praktika, tačiau reikia, aišku, e, tai, kas vyksta, bandyti tobulinti. Regionai turi turėti galimybę e, aktyviau dalyvauti Europos semestro veikloje, diskusijose. Bent jau kol kas e, tai nėra siejama su veiksmų programomis, taigi reikėtų galbūt bandyti šiuos du aspektus kažkaip tai e, susijęti, jeigu norime didesnės sėkmės. Taigi man laiko liko nedaug, aš dabar trumpai dabar apie išvadas, dėl išvadų. Kaip ir sakiau iš pradžių, labai džiaugiuosi, kad vyksta toks posėdis, tikiuosi, kad ne paskutinį kartą, norėčiau paprašyti dar kartą susitikti e, ne, dėl to paties laiko tarpio iki 20 metų. Tiksliau po 20 metų komisija, kai e, pateiks e, kitos daugiametės finansinės programos e, pasiūlymą, tai čia vėlgi parlamente turėtų būti įtraukti tie patys e, dalyviai. Mes visi juk esame už sanglaudą ir jeigu kartu dirbtume, tai tikrai galima būtų uh, geresnių rezultatų pasiekti. Dabar, kas dėl sanglaudos stiprinimo tarpusavėje, tarp mūsų, tai mes e, sudarėme tokį sanglaudos alijansą, e, Cohesion Alliance angliškai. Kiekvienas kaip e, privatus asmuo, kaip vyriausybė, kaip komisija, kaip Europos galėtų, Europos parlamentas galėtų prisijungti prie tokios sanglaudos alijanso. Štai matote grotažymę Cohesion Alliance tūkstančiai žmonių yra prisijungę prie šios iniciatyvos. Kuo daugiau mūsų bus, tuo geriau ir aiškiau mūsų balsas bus girdimas. Ačiū už dėmesį ir norėčiau tik tai paprašyti jūsų daugiau kalbėti apie sanglaudą. Pirmininkė, ačiū už pasiūlymą, pakvietimą. Tikiuosi, kad vis daugiau žmonių prisijungs prie tokio alijanso, sanglaudos alijanso. E, atvirų e, durų, tiksliau atvirų e, dienų e, metu miestams ir regionams buvo ta iniciatyva pristatyta, taigi tikrai puikiai idėja. Ačiū už Jūsų pastabas. Na, o dabar žodis poniai Krell. Ji yra regi komiteto narė ir rengia pranešimus keletų labai svarbių klausimų. Pone Krell, žodis Jums. Ačiū, pirmininkė. Kažkas sakė, kad neįmanoma aptarti visos anglodos politikos ir neįmanoma aptarti juo labiau jos ateities. Būtent ir aš pati tik tai tam tikrus aspektus aptarsiu. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad Europos parlamente, mūsų komitete taip pat yra jau ilgus metus netgi kalbama apie anglodos politikos ateitį. Be jokios abejonės, Europos parlamentas e, prisima įsipareigojimus anglodos politikos labui ir visi regionai yra įsitraukę į šią e, politiką tiek į šios politikos krypties įgyvendinimą tiek labiausiai išsivystę, tiek mažiau išsivystę ir ypatingai tie, kurie, pavyzdžiui, pereinamai laikotarpį išgyvena. Mes esame įsitikinę, kad sanglaudos politikos priemonė nėra vien tik tai investicijų priemonė ES. Taip Tai taip pat yra ir solidarumo išraiška ES regionams. Ko gero, pagrindinė būtinoji sąlyga tam būtų pakankamas finansavimas. Norėčiau tik tai pakartoti ir dar labiau akcentuoti tai, kas jau buvo pasakyta. Europos sąjunga reikės e, kompensuoti praradimą e, antro pagal dydį e, įmokų mokėtojo. Dar nereikėtų pamiršti tokių iššūkių kaip klimato kaita, kaip pabėgėlių antplūdis bei naujoji Europos gynybos ir saugumo politika. Taigi, ko gero, nepavyks dabar e, su tuo kovoti, e, jeigu valstybės narės netver savo piniginių, nebent nuo savo išteklių sistema bus e, sukurta. Nereikėtų gal švaistyti pinigų, reikėtų galvoti, e, galbūt čia šiek tiek logiškiau ir reikėtų galbūt ir nacionaliniams parlamentarams pasakyti, kad sanglaudos politikos vienas euras sugeneruoja keturis eurus. Taigi mes turime kartu e, kovoti už tai, kad valstybės narės e, vien tik tai gražias kalbas sakytų, o realiai nieko nedarytų. Europos e, valstybių narių ekonomikos bei e, Europos reikalų ministrai turi būti įtikinti, jūs turėtumėte juos įtikinti, kad vis dėlto reikės atverti piniginę ateityje. Būtent tai aš norėjau aptarti su nacionaliniu parlamento atstovais. Bendrai paėmus, aš palankiai vertinu tai, kad struktūrinių fondų e, struktūra nebūtų pernelyg keičiama nes kiekvien, kas kartą, kas septynerius metus viskas yra pradedama iš naujo, visko reikia mokytis iš naujo tiek valdytojams programų, administratoriams, tiek naudos gavėjams. Taigi manau, kad reikėtų tą pačią sistemą išlaikyti arba net ją supaprastinti. Kaip kad pirmininkė sakė, šiuo metu vyksta omnibuso procedūra, bandoma yra supaprastinimo daugiau įnešti Ir štai jau paskutinis trilogas šiuo klausimu vyko, tikiuosi, kad pavyks pasiekti kompromiso. Dar valstybės narės turi uždegti paskutinę žalę šviesą ir jeigu teisingai supratau poną Abą iš Estijos, e, signalas būtų daugiau teigiamas. Jis taip pat yra įsitikinęs, kad, mes, kad mums pavyko pasiekti kompromiso ir kad to kompromiso sąlygų bus laikomasi. Labai svarbu yra tai norint e, pagerinti situaciją. Pavyzdžiui, supaprastinimas išlaidų, vieninga audito sistema e, daugelies ryčių būtų labai geras žingsnis į priekį. Tačiau štai kas labai įdomu tame svarbu omnibuso e, pakete tai yra matomumo paketas. Štai ponė Kresu tai minėjo, Mančesterio universitete niekas nežino, kad buvo gauta ES parama. Būtent e, čia ir kyla pagrindinė problema. Visose ES regionuose mes tiek daug darome ir niekas apie tai nekalba, niekas apie tai nežino. Žmonės nežino, kiek milijonų buvo investuota iš ES lėšų į jų regionus valstybėse narėse, regionuose mus vadina biurokratais, mus, uh, vad, apie mus sako, kad mes vis daugiau ir daugiau kainuojam, tačiau visiškai nekalbama, visiškai neakcentuojama tai, kad gaunamas finansavimas iš ES. Taigi reikėtų galbūt pakeisti komunikacijos strategiją, reikėtų būtent tai pabrėžti ir į omnibuso strategiją tai traukti. Džiaugiuosi, kad kompromisas dėl to atsirado. Džiaugiuosi taip pat, kad parlamente buvo duotas teigiamas signalas e, finansiniams instrumentams. Mums reikalinga tokia sanklaudos politika, kuriuose subsidijos būtinos. Taip, aš, pavyzdžiui, pasisakau už mokslinius tyrimus, kažkada moksliniai tyrimai atsipirks ir bus e, lėšos generuojamos, e, bus taip pat investicijų graža, bet mes taip paprastai viskas neatsitiks reikia e, paskatų technologijos sektorė, reikia finansuoti mokslinius tyrimus, reikia e, kovos su klimata kaita projektus finansuoti. Mums reikalingos subsidijos ateityje tam. Ir galiu jūs tik tai patikinti, kad Europos parlamentas už tai aktyviai kovos. Kas dėl prioritetų, tai prioritetai yra tinkamai nustatyti. Galbūt čia bus dar papildomų aspektų įtrauktų. Pavyzdžiui, skaitmeninimas galbūt ateityje bus dar svarbesnių negu kad dabar, tačiau manau, kad per ateinančią savaitęs ir mėnesius dar galime apie tai kalbėti, diskutuoti ir konkrečius aspektus aptarti. Sanglaudos politika neturėtų būti kaip ir gipsų mediniai kojai. E, sanglaudos politika negali visko apimti. Taip pat, pavyzdžiui, gamtinėms katastrofoms turime solidarumo e, fondą, kas dėl masinio atleidimo dėl to, kad įmonė išsikrausto kažkur ar bankrutuoja, yra pristaikymo prie globalizacijos fondas. Galbūt reikėtų supaprastinti prieigą prie tų kitų fondų lėšų. Na, o mes turėtume pagrindinį dėmesį kreipti, skirti savo darbui. Tai yra e, socialiniai, ekonominiai ir teritoriniai sanglaudai. O tai visko tikrai nepa, neapima. Manau, kad turėtume daugiau dėmesio teikti kai kuriems tokiems specifiniams aspektams. Na ir pabaigai dėl saligiškumo trumpai. Šiam finansavimo laikotarpiu sanglaudos politikos parlamentas e, kovojo už tai, kad nebūtų makroekonominio saligiškumo, makroekonomikos, makroekonominės sąlygos. Aš e, kalbu vokiškai, Taigi jūs tikriausiai žinote, kad aš žinau, kas buvo taryboje, kas buvo pasakyta taryboje, tačiau dabar turimas e, makroekonominio sąlygiškumo principas neveikia. Todėl turėtume pagalvoti, ar tikrai prasminga sanglaudos politikai sąlygiškumą numatyti. Galbūt būtų geriau pasižiūrėti, kokie mūsų tie sąlygiškumo poreikiai, ką su kuo reikėtų sieti, kokias sąlygas nustatyti ir jeigu jau būtų numatomas sąlygiškumas, tai turėtų būti visam biudžetui, tai taikoma, o ne vien tik tai tai politikos krypčiai, kuri e, skirta regionams paremti. Ir čia nereikėtų dabar, kad vieni ar kiti nukentėtų dėl to, kad kažkokia tai vyriausybė klaidų yra padariusi. Manau, kad reikėtų visiems suremti pečius tam, kad būtų surasti sprendimai ir tam, kad tai atspindėta būtų atitinkamai busimoje uh, e, politikoje. Tolikos kaip tie. Na ir galiausiai, jau visai pabaigai, kel, trumpai dėl darbo grafiko. Parlamentas iki kitų Europos parlamento rinkimų yra pasirengęs E, surenkti pirmąjį trilogą dėl sanglaudos politikos. Mes esame pasirengę, galime ir iki rinkimų tai e, suorganizuoti. Tačiau tai nereiškia, kad e, po 8 ar 9 mėnesių bus dabar reglamento pasiūlymai pateikti. Net jeigu tie reglamentai ir trumpi būtų, vis tiek tie pasiūlymai turi būti pateikti anksčiau Ir pavyzdžiui, lygiai taip pat negalima teikti e, biudžeto pasiūlymo 2019 e, metų pabaigoje. E, mums reikalingi pasiūlymai laiku. Mes turime kartu tai aptarti su daugiametė finansinė programa, su jos pasiūlymu. metų pradžioje jau turėtų būti įmanoma valstybėms narėms pradėti įgyvendinti šią politikos sritį. Mes e, visi puikiai suprantame, kad Europos Sąjunga tikrai e, nėra kažkokia tai uždara ir vien tik apie savo ašį besisukanti institucija parlamentarai taip pat e, nėra atskirti e, nuo pasaulio, taigi vieniems reikia kitų ir ES be valstybių narių apskritai neegzistuotų, be regionų neegzistuotų. Todėl reikia tinkamai stiprinti ryšius tarp šių segmentų. Ir į tai reikėtų atsižvelgti teisėkuros darbą atliekant programoms ir projektams. Ir tai reikėtų padaryti iki daugiametės finansinės programos e, pradžios. Tik tai taip, manau, galima būtų susigražinti pasitikėjimą tų žmonių, kurie prarado bet kokią e, viltį dėl demokratijos ar ES. Ir tik tai taip tikiuosi, e, tiksliau tikiu, kad ateityje bus įmanoma išjudinti šį klausimą. Pirmininkė, ačiū. Pone Krell, ačiū visiems pagrindiniams kalbėtojams už labai įdomius pasisakymus. Na Ir dabar dėl bendros darbo tvarkos. E, labai keista, bet laiku kol kas dirbame. Tačiau e, dabar pereisime prie kitos diskusijų dalies. Prasidės atviros diskusijos. Regi komiteto nariai bei mūsų svečiai iš nacionalinių parlamentų galės užduoti e, savo klausimus, galės išsakyti savo vizijas busimosios sanglaudos politikos. Turiu 20 kalbėtojų sąrašą. Kiekvienam neturėtų tekti daugiau nei 3 minutės. Aš manau, kad labai svarbu laikytis nustatyto kalbėjimo laiko, jeigu norime, kad visi spėtų sudalyvauti. Štai 21 kalbėtojas ką tik užsirašė. Taip gerai, vienai minutiai. Paskutinis kalbėtojas vienai minutiai. Ačiū, ponė Žilė. Na ir pradėsime dabar nuo politinių frakcijų koordinatorių parlamente. Jūs kalbėsite, kaip suprantu, kaip koordinatorė, ponė Mišel. Taigi viena, vienas koordinatorius, du nacionalinio parlamento nariai, tada vėl koordinatorius ir taip toliau tą pačią tvarką. Ponas Van Listerojus dabar, prašau, rodys jums trys minutės. Try to, try to... Dėkoju. Pabandysiu įnešti kokį indėlį į diskusiją, nors daug kas jau buvo pasakyta. Visų beklausydamas pagalvau, kad svarbu yra modernizuoti mūsų politiką. Nereikia jokių revoliucijų, užtenka ją modernizuoti. Ir kartais galima su mažiau pinigų pasiekti geresnių rezultatų. Tai nereiškia, kad reikia visą laiką daugiau ir daugiau ir daugiau prašyti. Pasižiūrėkite, 2014, 15, 16, 17 valstybės narės net neišleido visų tų pinigų. Vadinasi, gal ne visų reikėjo. O taisyklių skaičius patrigubėjo ar patrigubėjo net. Man atrodo, apie tai labiau reikia kalbėti. Kalbėkime apie rezultatą. Ko pasiekėme? Kai dėl lankstumo, taip, pritariu. Man atrodo, svarbu Reikia kuo daugiau nuveikti valstybių narių lygmenių. Turime susitarti, kaip sakė ponia Kreil. Be abejo, mes čia kalbam apie daugia pakopę valdyseną. Svarbu, kad e, naudos gavėjai turėtų ir kažkokių galių. Pasižiūrėkime, kas vyksta vienoje ar kitoje vietoje ir matome, kad e, nėra jokios komunikacijos apie tai, kokią pridėtinę vertę regionui suteikė Europos Sąjunga. Bet juk e, tai yra labai svarbu kad padeda tam tikrus įtums Europos Sąjungos. Svarbu, kad nacionaliniai parlamentai, administracijos struktūros e, žinotų, kas vyksta, kad komunikuojama būtų ir su Europos parlamentu. Kai dėl Brexito, norėčiau pasakyti, kad irgi ne Londonas viską nusprendė ir e, tos lėšos irgi buvo skiriamos visai kitaip, ne tik Londonų liepus ar panorėjus. Dėl omnibus irgi diskusijos bus. Nenorėčiau per nelik ilgai kalbėti, bukletą galite rasti čia salėje. Tiesiog įtraukime piliečius, mums to labai reikia. Mums reikia partnerystės šios rytie. Gerų rezultatų galime pasiekti, pasidalinti jais tarpusavyje. Ir ne tik apie tai, kaip leisti pinigus, bet po to, kai projektas užbaigtas, kai atsiranda rezultatų, kai atsiranda naujų startuolių, kai įdėgiamas naujos technologijos, paskatinamas judumas. Turime e, pasidžiaugti tuo, pasidalinti su kitais, turime siekti struktūrinio efekto, turime siekti rezultatų, kol kas dėja to ne, tai ne visada daroma. Kai, kai kalba tik institucijų, žmonės neįtraukiami, žmonės nesirenka domėtis tokiais projektais ar jūs jais sekti, juos įgyvendinti. Taigi, Omnibuse išdėstyta yra įdomių pasiūlymų ir manau verta į tai įsiklausyti. Pakalbėkime apie, apie pagreitintą procedūrą. 5 procentai projektų iš pradžių buvo orientuoti rezultatą. Ir šalis išleido skirtus pinigus ir galėjo parodyti pasiektus rezultatus. Manau, kad šie fondai turėtų būti prieinami daug greičiau, kam laukti 2020 metų. Šalis neišleido pinigų. Tai reiškia, kad 21-23 metais kiek jų bus tame portfelyje, kiek galėsim jų išleisti. Kam dėti į kišenę šalims naujus pinigus, naujas lėšas, jeigu senosios buvo nepanaudotos. Tiesiog turime prisimti įsipareigojimus iš karto nereikėtų, kad vienoje ar kitoje šalyje būtų prarastas tas trijų metų laikotarpis. Tad padirbėkim prie to. Mums yra reikalingi pozityvūs impulsai. Jeigu vyksta struktūriai pasikeitimai, tai yra puiku, kaip sakė ponas Breska. Aš tikiuosi, kad jūsų pasiūlymams pritars visa Europos komisija ir kad uh, bus daroma viskas, kad ta moderni sanglaudos politika būtų įgyvendinta. Svarbiausia yra modernizuoti mūsų švietimo sistemą, kai tai yra būtina. Arba, pavyzdžiui, modernizuoti e, konkurso procedūras viešųjų pirkimo metu. Tai štai, tos diskusijos gali vykti aukščiausių Europos komisijos lygmenių. EPP pritarė šiai diskusijai. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Na taip, beveik dvi minutės viršiutė savo pasakymų laiką, kolega. Ir noriu dar kartą paprašyti jūs laikytis jums skirto laiko. Ponas Hof. Jis atstovauja Bundesratui. Iš Vokietijos yra atvykęs pas mus. Prašau. Dėkoju. Tikiuosi, kad tilpsiu į man skirtą laiką. Galėčiau pratesti anksčiau kalbėjusio kolegos mintis. Manau, kad ne visada galima e, su mažiau padaryti daugiau. E, be abejo, turime galvoti apie tai, kaip supaprastinti procedūras. Turingija yra buvusi rytų Vokietijos dalis. Pastaraisiais metais ten įvyko daug pasikeitimų, būtent dėl sanglaudos priemonių gyvendinimo. Būtent dėl to tos sanglaudos priemonės yra tokios svarbios ir bus svarbios ateityje, nes mes ir toliau dar su iššūkiais susidurėme. O tai ir iššūkiai yra susijęs su struktūrinėmis reformomis, kurios dar neužbaigtos. Tai yra tas paveldas, kuris uh, sakyčiau, siekia ketvirtį amžiaus, įvyko ir demografinių pasikeitimų regionų lygmenių, ne viskas buvo išspręsta. Be sąnaudos fondo atremti tos iššūkius būtų labai sunku. Ačiū ponu Schneider už jo įsitraukimą į šio klausimų sprendimą. Ačiū už jo pasisakymą. Jis kaip tik ir pabrėžė būtent šį aspektą. Jūs kalbėjote apie septintąją sanglautus ataskaitą. Bradenburgo žemė irgi yra viena iš tų, kur uh, sunkumų dar esama. Mes esame netoli rytų Europos šalių, kur subsidijų iš ES yra gaunama. Ir mm, matome, kad e, mūsų kaimynai vakaruose rezultatų pasiekia geresnių. Tokia yra statistika. Tai reiškia, kad mes esame savotiškose spastuose atsidūrę. Turime atsižvelgti į savo regiono prioritetus ir juos spręsti tarp rodiklių yra ir toks kaip BVP. Jis teisingas, bet man atrodo, kad reikėtų atsižvelgti ir į demografinį e, elementą. Esame tokiame regione, kuris dėl demografinių problemų patyrė daug sunkumų. Tai turi įtakos mūsų infrastruktūrai. Yra taip pat e, struktūrinių pasikeitimų. siekiant, kad mūsų regionai įsikurtų pramonės įmonių. Taip pat turime tą paveldą ir tas e, silpnasias pusės, kurias atsinešėm iš rytų Vokietijos. Tai, kad įsakoma, kad reikia mažinti sanglautai skirtas priemonės, norėčiau pasakyti, kad jie turėtų suprasti, jog ekonominių E, perspektyvų ne, nebuvimas yra dažnai susijęs su e, populizmo augimu. Ir tai nėra gerai, ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė, dabar suteiksiu žodį kitam kalbėtojui. Bet prieš tai norėčiau pasakyti štai ką. Atleiskite, jeigu neteisingai kartais ištariu jūsų pavardės. Aš turėčiau turbūt atsiprašyti kiekvieną kartą, bet to vengdama atsiprašysiu vieną kartą iš anksto visų ir pabandysiu jūsų vardus, pavardės iškraipyti kuo mažiau. Pone Tunai, iš Vengrijos nacionalinės asamblėjos, prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už man suteiktą žodį. Gerbiami Europos parlamento nariai, E, džiaugiuosi galėdama pasisakyti čia ir džiaugiuosi regi, dalyvaujama regi komiteto posėdė šiandien. Norėčiau pasakyti, kad Vengrija galėjo pasinaudoti Sanklūdos fondas, tai bus svarbi priemonė mums, mūsų šaliai, tiek socialinėms, tiek ekonominėms problemams spręsti. Išplėtėme galimybę socialinės, sprendėme ekonominės problemas. Anksčiau Europos finansavimo dėka pavyko sukurti 109 tūkstančius darbo vietų. 2900 e, tyrimo projektų taip pat gavo finansavimą. Ir plačiai juostis internetas taip pat buvo išplėstas būtent šių subsidijų dėka. Suprantu, jog svarbu pasakyti tai, jog nacionalinė asamblėjoje Vengrijos vyriausybės iniciatyva mes du kart per metus diskutuojame apie uh, E, Europos Sąjungos fondus. Paskutinė diskusija vyko kovo 27 dieną. Tos diskusijos metu politinių partijų atstovai, e, frakcijų atstovai pateikė savo poziciją, kaip žiūri į Europos Sąjungos fondus ir jų panaudojimą. Kai dėl sąglaudos politikos ateities Vengrija pasisako taip pat už daugiau supaprastinimo, už daugiau skaidrumo. Mes manome, kad taip pat yra svarbu, kad nebūtų jokio diferencijavimo e, taikant lankščią sistemą. Būtina, kad sanglaudos fondų sumos būtų išlaikytos, kad konvergencijos mechanizmai būtų įdėkti. Nereikėtų, kad taisyklės e, griežtėtų, kad e, sanglaudos fondų finansavimą galėtų gauti daugiau suinteresuotųjų. Mes matome, kad po 2020 reikėtų vengti kad lėšų mažės sanglaudos fonduose. E, Įdėgia daugia metę naują finansinę programą, numatant e, e, naują, naują, daug, naują daugia metę programą, jau žinoma, kad bus apie 12 milijardų jo tame biudžete mažiau, tuo tarpu, kai iššūkių tikrai nemažės. Ir nepaisant to susidursime su naujais iššūkiais, taigi kaip rasti pusiausvyrą. E, ES ekonomikos sėkmė taip pat priklauso ir nuo sanglaudos politikos sėkmės. Mes manome, kad lėšos skirtos sanglaudai e, turi būti išlaikytos, nes priešingų atveju padidėtų dar skirtumai tarp ES regionų, tai neigiamai paveiktų konkurencingumą. Ir taip pat Be abejo, kad valstybių narių investicijoms šis anglos politikos finansavimas yra didžiulis pliusas, didžiulė paspirtis. Reikėtų, kad ES netaptų pavyzdžių to, kad iškeliamos papildomos sąlygos tada, kai ateina laikas mokėti. Na ir manau, kad e, kofinansavimo taisyklės turėtų būti išlaikytos. Ačiū, pirmininkė, dėkoju. Socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponia Breso. Prašau. Thank you, president. E... Dėkuoju, pane pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, jog pritariu tiems kolegoms, kurie pasisakė anksčiau. E, kolega iš Vokietijos priminė, jog busimoji sanglaudos politika bus susijusi su visų regionų konkurencingumu, todėl kad visi e, Europos regionai krizės metu sumažino savo konkurencingumą kitų pasaulio regionų atžvilgių tiek pajamų požiūrių, tiek ir atsižvelgiant į kitus parametrus, kuriuos mes e, matome e, komisijos ataskaitoje. Tai susiję ir su demografiniais aspektais, ir su švietimo e, sektoriumi, ir su galimybę inovuoti ir taip toliau. Mes turime atsižvelgti visus tos aspektus ir e, jeigu norime matyti padėtį kompleksiškai. Jeigu norime užtikrinti, kad visi piliečiai būtų įtraukti į e, sanglaudos politiką, kad jie prisidėtų prie mūsų ekonomikos atgaivinimo ir prie teigiamų pokyčių, tai turime užtikrinti, kad tos ES programos įgyvendamos šioje srityje būtų suprantamos Europos piliečiams. Aišku, yra ta techninė pusė, kurią rengia Europos komisija, tačiau ta dalis, kur kalbama apie e, tikslus, apie e, mokslinius tyrimus ir kitus dalykus, turi būti išdėstyta labai aiškiai. Piliečiai turi suprasti šituos dalykus, nes jie negali palaikyti tokių dalykų, jeigu jų nesupranta. Uh, Ir trečias, e, paskutinis pastebėjimas, aš manau, kad e, daug regionų ir teritorijų susiduria su sunkumais e, rengdami projektus, nes kartais nebūna galimybės panaudoti lėšų iš ankstesnio programavimo laikotarpio prasidėjus naujam programavimo laikotarpiui. Kartais iškyla vėlavimo problemų ir turėtume užtikrinti valstybėms ir regionams pakankamai galimybių, pakankamai laiko pasiruošti, kad e, projektų prefinansavimas galėtų vykti tinkamai, nes tokiems dalykams reikia, reikia laiko. Tas laikas kartais būna pakankamai ilgas. O jeigu bus pradėta pradėta renkti projektą tik tuomet, kai bus garantuotas e, finansavimas, tuomet neišvengiamai bus e, vėluojama. Tai tiek e, būtų, aš manau, kad iš tikrųjų mes esame labai mm, susidomėję jūsų mintimis ir galimais pasiūlymais šiais klausimais. Dėkoju. Toliau žodis nacionalinių parlamento atstovams ponui Gakis visų pirma iš Graikijos parlamento. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visi žino, jog mūsų regionas ir mūsų valstybė susiduria su įvairiausiais sunkumais ir katastrofomis e, pastaruoju metu. E, mūsų regione smarkiai yra nukentėjusios ir infrastruktūros, iškyla grėsmė netgi žmonių gyvybei. Aišku, mes naudojame solidarumo fondų, tačiau e, Atiko regione iškylus potvinių problemams komisijai teko dirbti dvišalių pagrindų su Graikijos institucijomis, kad būtų teikiama speciali pagalba ir iš struktūrinių e, fondų. Ir šiame kontekste biurokratinių kliučių mažinimas mums yra esminės svarbos klausimas. Labai svarbu, kad parlamente būtų diskutuojama apie tai ir e, apie Graikijos problemas. Kalbant apie konvergenciją ir programavimo laikotarpius, mes e, pritarėme tam, kad e, tokios politikos kaip BŽUP ir sanglaudos politika būtų stiprinamos. Mes pasisakome už sanglaudos politikos institucinės pusės sustiprinimą ir ekonominės pusės sustiprinimą, nes tai gali e, ne tik tai sumažinti e, socialinę neligybę, bei prisidėti prie e, ekonominių tikslų, ekonomikos augimo, bet tuo pačiu prisidėti ir prie Europo 2020 tikslų sėkimo. Europos semestras taip pat turi padėti siekti sanglaudos tikslų. Makroekonominių e, sąlygų laikymasis valstybėse narėse neturi būti absoliutus e, dalykas. Dėl laikotarpio po 20-ųjų metų mes manome, kad e, sanglaudos politika turi remti visus ES regionus, nepriklausomai nuo jų išsivystimo e, lygio. Jinai neturi būti skiriama vien tik tai mažiausiai išsivyščiusiams regionams. Visi regionai turi turėti galimybę pasinaudoti sanglaudos politiką dėl paramos paskirstimą po 20 metų, čia reikia atsižvelgti ir į BVP rodiklį, ir į kitus e, rodiklius, į tokius kaip e, skurdo lygis, nedarbo lygis, prieinamumas ir kitus, kurie leidžia suprasti realią to ar kito regiono padėtį. kol kas e, atitinkamuose sutarties straipsniuose, kurie taikomi šiais ryšiai, šie e, kriterijai nėra minimi. Noriu e, taip pat tą pačią progą paminėti omnibus pasiūlymą, kuris yra susijęs su infrastruktūros projektais bei turizmo projektais. Mes manome, kad reikėtų panaikinti visus apribojimus taikomus turistinėms infrastruktūrams. Europa turi pripažinti civilizacijos ir kultūros e, svarbą ir turi padėti kultūros turizmo sektoriams e, vystytis kaip galima e, greičiau. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas ponas Marandači iš Rumunijos parlamento. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami svečiai. Mes sveikiname Europos e, komisijos regi generalinio direktorato iniciatyvą Ir labai džiaugiamės, kad turime progą aptarti sanglaudos politikos ateitį po 20 metų. Ši tema yra labai dažnai aptariama ne tiek Briuselėje, bet ir kitur. Teritorinė, ekonominė, socialinė sanglauda laikotarpį po 20 metų yra labai e, svarbi tema ir tuo mes nebūtinai užbėgame komisijos e, pasiūlymui. Tai kaip tik tai e, prisideda prie to e, pasiūlymo praturtinimo. Europa turi siekti trijų tikslų. Visų pirma, pasinaudoti globalizaciją ir turi nieko šiame procese nepalikti už borto bei remti struktūrinės reformas. Parlamento e, birželio 13 dienos e, reforma rodo, jog mes e, turime sustarti dėl dviejų esminių dalykų sanglaudos politikos plotmėje dėl adekvataus biudžeto ir dėl visų regionų stiprinimo tiek perinamojo laikotarpio regionų, tiek ir mažiausiai išsivyščiusių regionų. Regionai, kaip ir e, kiti vienetai, nori, kad busima sanglados politika būtų lanksti, supaprastinta ir e, visapimanti. Visi pabrėžia sanglos politikos pridėtąją vertę. Ši politika turi būti pagrindinis investicijų šaltinis, e, užtikrinantis e, tvarias regionų pajamas ir e, tvarų vystimasi, kaip sakė komisarį Kretų, mes einame tinkamą linkme, galvodami apie laikotarpį po 20 metų. Sanglaudos politikos ateitis yra neatskiriama nuo ES ateities. Mums reikia modernios, stiprios, veiksmingos sanglaudos politikos, kuri prisidėtų prie tvarios ir išmanios e, ekonomikos vystimosi ir augimo. Laikotarpį po 20 metų valstybėms narėms turi būti užtikrinamos visos sąlygos, kad jūs tinkamai galėtų gyvendinti sanglaudos politiką. Sanglaudos politika turi vaidinti esminį vaidmenį busimoje biudžeto architektūroje. Sanglaudos politika turi apimti visas valstybės narės ir turi įgalinti tas valstybės siekti pažangos esminėse srityse. Regioninė politika užtikrina realią pridėtąją vertę. Tai atsispindi septintojoje sanglaudos ataskaitoje. Tai rodo, jog sanglaudos politika prisidėjo prie realios konvergencijos Europos Sąjungoje. Mes manome, kad sanglaudos politikos srityje turi būti stiprinama teritorinė dimensija ir integruotas požiūris, nes tuo būdu fondai bus tinkamiau panaudojami ir bus labiau atsižvelgiama į e, vietinę specifiką. Ateityje turi būti dedamos visos įmanomos pastangos, kad e, e sanglaudos politika būtų tinkamai paprastina, nes nuo to priklausys fondų veiksmingumas bei tikslų siekimas. O tai svarbu tiek naudos gavėjams, tiek valdymo institucijoms turi būti užtikrinamas pakankamas lankstumas, kad būtų įmanoma atremti naujus iššūkius, tačiau tai neturi vykti stabilumo vidutiniu ir ilgalaikiu laikotarpiu sąskaita. Mums nacionalinių parlamentų lygmenių reikia geresnio koordinavimo ir geresnio koordinavimo tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento įgyvendant sanglaudos politiką. Sanglaudos politika ateityje per kitą e, DFP turi vaidinti esminį vaidmenį. Dėkoju uždėmesį. Mes esame pasirengę ir toliau bendradarbiauti šitais klausimais. Dėkoju. Kadangi turime mažai laiko, primenu kalbėjimo trukmės apribojimus, ponė Michels, Michels dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sanglaudos politika yra labai svarbi politika solidarumo užtikrinimui. Niekas to nekvestionuoja, manau, kad mes visi sutarime šituo klausimu. Tačiau mes neturėtume ir pernelyg didelį optimistą ir viską žiūrėti per rožinius santykius, per rožinius akinius. Mes žinome, jog e, yra numatoma šiek tiek apkarpyti sanglaudos politiką kai kuriuose komisijos uh, dokumentuose e, sanglaudos politika yra neminima ir e, tai yra pakankamai aiškiai kartais matoma. Būtent e, dėl to, esant e, tokioms tendencijoms, mes turime daryti viską, kad e, tiek nacionalinių parlamentų lygmenių, tiek regionų lygmenių ir miestų lygmenių visi kartu mes e, siektume stiprinti sąjungos politiką ir teikti jai daugiau svarbos. Mes manome, kad e, visi regionai turi atitikti tinkamumo kriterijus, kad ta politika e, apimtų visus e, regionus. Aišku, yra labai svarbu paprastinti sąngaudos politiką, daryti ją mažiau biurokratinę, bet e, apie tai mes jau labai senai kalbame, tuo tarpu konkrečių Pasiūlymų, kaip tai padaryti, kol kas nelabai ir yra. GUE frakcija mano, jog makroekonominės sąlygos yra pernelyg griežtos ir mes turėtume jų atsisakyti. Atsisakyti makroekonominio sąlygiškumo ketinimų pareiškimų laikotarpis jau praėjo. Tiek komisija, tiek kitos pusės tai jau padarė. Dabar komisija turi, kaip galima greičiau, teikti konkrečių pasiūlymų, kad žodžiai taptų veiksmais. Ir turi būti einama prie konkrečių aspektų. Tada ir galėsim konkrečiai kalbėti apie šios politikos ateitį. Dėkoju. Dabar ponas Ludvig iš Vokietijos Bundestago. Gerbiamą pirmininkę, kolegos, aš atstovauju Vandenburgo žemiai. Ir ko gero, šios žemės ekonominė sėkmė labai smarkiai priklausė nuo sanglaudos politikos. Programavimo laikotarpio pradžioje mes buvome vienas iš skaudžiausių regionų, o štai dabar esame vienas iš labiausiai išsivyščiusių regionų. Taigi iš patirties galime pasakyti, kad sanglaudos politika veikia ir kad ta, tuos rezultatus ir sėkmę įmanoma netgi pamatuoti. Europos integracija šiais laikais nėra tokia sklandi, populizmo balsai vis labiau pasigirsta ir ši pagalba yra daugiau negu vien tik tai ekonominė pagalba. Ji padeda užtikrinti sanglaudą Europos Sąjungoje, mažinant skirtumus išsivystimo, pavyzdžiui. Ir čia yra strategijos regionės, pavyzdžiui, nusmatomos ir taip visi regionai tampa labiau matomais ir geriau identifikuojamais ir patys e, piliečiai labiau tapatinasi su ES. Ta ES pridėtinė vertė turi būti stiprinama. Mes turime skleisti informaciją apie tai, komunikuoti. Prieš mane kalbėjo kolegos jau paminėjo, pabrėžė tiksliau komunikacijos svarbą. Sanglaudos politika bus tikrai labai svarbi tame programavimo laikotarpyje po 20 metų. Tačiau kartu su matomumu. Matome tos politikos kartu ir didžiulę biurokratinę naštą, o dėl to kyla pasitikėjimo problema ne vien tik tai sanglaudos fondais, bet visa Europos Sąjunga. Būtent todėl labai svarbu yra supaprastinimo darbą atlikti. Reikia kontrolės procedūras numatyti. Per, pavyzdžiui, nacionalinius teisės aktus. Reikia taip pat kovoti su korupcija. Tai jokių būdų nereiškia, kad dabar sanglaudos politika taps kažkokia tai nacionalinė politika. Ne. Tiesiog šios politikos įgyvendinimas turi būti atliekamas nacionaliniu ir regioniniu lygiu, tam, kad būtų didesnis supaprastinimas. Na ir čia reikia diferencijavimo elementus įtraukti. Kas dėl uh, valdymo ir kontrolės sistemų tarp valstybių narių. Būtent tai, į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Ačiū dabar žodis kitam kalbėtojui, ponui Vaicekovskijui, jeigu teisingai ištariau. Prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos atstovams. Aš atvykau tiesiai iš Lenkijos, esu vietos e, savivaldybės e, tarybos pirmininko pavaduotojas. Ateityje galbūt turėtume daugiau dirbti su kaimo vietovomis. Audito rūmų ataskaita rodo, kad maždaug 4 milijonai ūkių buvo nutraukė tiksliau savo veiklą. Taigi, tūkstantis ūkininkų per metus nutraukė savo veiklą. Be to, kaimo gyventojai senėja. Didžioji dauguma ūkininkų yra vyresni nei 45, vyresni nei 45 metų. Audito rūmų ataskaitoje taip pat yra sakoma, kad 40 procentų žemdirbių ūkininkų yra vyresni nei 60 metų. Tam tikrose šalise nedaugiau nei 50 procentų yra tas dydis, taigi situacija vis blokėja, vis blogėja. Galbūt netgi mes sunaikinsime Europos, prarasime tiksliau Europos žemės ūkį ir apsirūpinimo maistų saugumą. BŽUP nepakanka tam, kad žmonės liktų kaime ir tam, kad būtų kovojama su e, gyventojų senėjimu kaimo vietovėse. Mums visiems naudinga yra e, daugiau paramos teikti kaimui, žemės ūkiui e, iš sanglaudos politikos lėšų turi būti daroma viskas tam, kad jie e, e, turėtų geresnę prieigą prie komunikacijos, švietimo, kultūros. Štai, tarkime, Lenkijoje e, sudėtinga yra išlaikyti mokyklas kaimo vietovėse. Vaikai važiuoja, keliauja ne vieną kilometrą į mokyklas. Ir tai yra taip pat viena iš priežasčių, dėl kurių jaunimas nenori likti kaime. BŽUP be jokios abejonės yra reikalinga ar netgi būtina, bet ta politika, bendra žemės ūkio politika, nesulaikys ūkininkų kaime. Štai pavyzdžiui, mano apygardoje daugiau nei 90, 90 procentų e, teritorijos yra dirbama žemė. Tačiau tik 10 procentų sanglaudos politikos lėšų tam yra skiriama. Tokia situacija negali tęstis, reikia daugiau galvoti apie ūkininkų poreikius. Ačiū dabar žodis poniai uh, Vanai. Dėkuoju pirmininkė, džiaugiuosi, kad e, diskutuojame su kolegomis iš nacionalinių kolegų. Vakar uh, parlamento komitetų pirmininkų uh, suigoje turėjome progos susitikti su e, Bulgarijos delegacija ir ponu Tajani. Diskutavome su ministru pirmininku ir prezidentu Bulgarijos. Ir nepaisant e, politinių skirtumų, matėme, kad nuomonė sutampa dėl sanglaudos politikos, reikia ją stiprinti. Ir taip pat labai kritiškai buvo įvertinti ankstesni finansavimo sumažinimai. Čia busimosiams pirmkiaujančiams valstybėms Bulgarijai ir Austrijai tai aktualu. Buvo pasakyta, kad e, sanglaudos politika vis svarbesnė tampa, o ponė prie sakė, kad mes parlamente esame pasirengę kartu dirbti tam, kad iki kitų e, rinkimų e, būtų pasiektas svarių rezultatų. Sanglaudos politika yra labai svarbi. Jis svarbi socialiniam, ekonominiam vystimuisi, tiksliau sanglaudai bei teritoriniai sanglaudai. Tai yra solidarumas, kova su skirtumais, neligybė, su skurdu, su nedarbu. Taip pat jie yra prisidedama prie ES tikslų, tokių kaip, kad, pavyzdžiui, kova su klimato kaita. Kas dėl nuomonių išsiskyrusių, tai čia būtų dėl finansinių instrumentų ateities. Mes žalieji e, kritiškai vertiname kai kuriuos aspektus, manome, kad štai EFSI strateginis investicijų fondas buvo aptartas auditorumo ataskaitoje. Mes manome, kad EFSI nėra pakankama priemonė regioniniams skirtumams sumažinti, nes EFSI jau ir dabar investuoja į labiausiai išsivyščiusiuose regionuose. Ir štai dabar 4 e, procentai Junkerio fondų yra investuojami į socialinės infrastruktūros, tačiau to nepakanka. Mes žalieji po 20 metų norėtume, kad pagal sanglaudos politiką būtų partnerystės principas stiprinamas. Tai reiškia, kad vietos regioniniai aktoriai, socialiniai partneriai bei pilietinės visuomenės atstovai dirbtų kartu ir būtų įtraukti į bendrą darbą. Mes esame įsitikinę, kad tik tai taip geriausių rezultatų piliečiams pavyktų pasiekti. Čia galiu tik tai pritarti prieš mane kalbėjusiai kolegiai iš Europos parlamento. Mes nenorime, kad sanglaudos politika taptų kažkokia kaip ir e, nuobaudos priemonė miestams ir regionams. Miestai ir regionai neturi e, sumokėti, tiksliau kentėti dėl blogų vyriausybių e, sprendimų. Mes pasisakome prieš makroekonominį sąlygiškumą, kai, pavyzdžiui, valstybės narės makroekonominių kriterijų nesitaiko, dėl to neturėtų e, nukentėti regionai, miestai, kaip, pavyzdžiui, Ispanijoje ar Portugalijoje nutiko. Na ir kas dėl teisinės valstybės, tai e, teisinės valstybės principų pažeidimas gali turėti poveikio sanglaudas lėšų, lėšų panaudojimam tik tai, kai septintas straipsnis yra e, pradedamas taikyti. Na ir dabar dėl BVP mes manome, kad reikia ir kitų kriterijų, tokių kaip ekonominių, socialinių, aplinkosauginių, ne vien tik BVP. Ačiū. Dabar žodis poniai Tenskė iš Danijos parlamento. Pirmininkė, labai džiaugiuosi girdėdami, kad, girdėdama, kad tiek daug valstybių narių e, gauna naudos iš sanglaudos politikos. Mes Danijoje taip pat naudos esame daug gavę. Kaip galima būtų patobulinti šios procesus? Ko gero reikėtų atsižvelgti į vieną parametrą reikėtų galbūt daugiau dėmesio kreipti tiems regionams, kurie nukentėjo nuo urbanizavimo. Ir, net, ir ko gero, iššūkiai visiems kyla vienodi. Lėšos yra daugiausias skurdesniems šalims e, dalinamos, bet turtingesnė šalis susiduria lygiai su tomis pačiamis problemomis. Taigi galbūt reikėtų um, didesnio tikslingumo, tikslumo paskistant lėšas siekti. Dabar kas dėl plačia juoščio e, ryšio, tai mes turime užtikrinti kaimo vietovėse, pavyzdžiui, e, anksčiau tiksliau turėjome užtikrinti e, vandens, elektros tiekimą, o štai dabar šiandien visi kalba apie apie plačią juostą internetą. Galbūt reikėtų tokią prievolę numatyti. kaimo vietovėse daug žmonės kenčia dėl miestų plėtros, žmonės tiesiog išvyksta paskui darbo vietas į miestus. Štai pavyzdžiui, Danijoje 4000 valstybės tarnautojų darbo vietų buvo iškelta į kaimo vietovės, į regionus. Galima ir tokių sprendimų imtis. Ir taip šiai zonai yra e, privalumų suteikiama. Pavyzdžiui, kai atsiranda naujų darbo vietų, daugiau naujų žmonių e, dirbančių, tai atitinkamai reikia galbūt kavinės, galbūt kirpyklos, galbūt mechanikos dirbtuvių. Ir pavyzdžiui, net ir ES tarnybos daugiau kitų e, sugeneruoja darbo vietų. Žodis poniai Demato. Kalbėtoja kalba be mikrofono, neįsijungus mikrofono. Norėčiau pasveikinti visus e, nacionalinių parlamentų atstovus ir e, Europos parlamento kolegas. Negalime neikti, jog sanglaudos politika nėra palankiai vertinama mūsų piliečių, nes jie nepasitikė Europos Sąjungą. Naudos gavėjai nesupranta sanglaudos tikslų, nesupranta ir rezultatų kartais ir galimybių, kurios minima šiame kontekste. Italijos pietose mano regione trūksta informacijos. Ir e, tai dar labai švelniai pasakyta, tad sąnaudos politika ten iš viso netikima. Arba, sakykime, regioninių lygmenių, jeigu norima sukurti daugiau darbo vietų ir atitinkamus projektus e, įgyvendinti, tai e, yra taikomi įvairiausi apribojimai, kurie nieko bendro neturi su makroekonominėmis e, sąlygomis. Ir dėl to yra sunku. Kreipiuosi nacionalinių parlamentų atstovus. Kaip jūs aiškinate savo piliečiams, kad uh, E, kad e, mažėjant pensijoms ir atlyginimams ES e, lėšų panaudojimas taip pat sunkėja kitais žodžiais. Tariant, egzistuojant investicijų politika nepasiekia numatytų tikslų. Turime priešintis uh, ES fondų apkarpimui ir turime siekti, kad e, kai kurie e, regionai būtų laikomi netitinkančiais reikalavimu ir negautų. Čia reikėtų e, atsižvelgti ir į tuos regionus, kurie gauna minimales pajamas Italijoje ar Graikijoje, pavyzdžiui. Jeigu to nedarysime, bus blogai. Dėkuoju. Dabar e, regi komiteto nariai, pana Molkova. Dėkuojam pekne. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, taip pat norėčiau pabrėžti, jog informacijos trūksta iš tikrųjų. Lybe komitete spalio mėnesį buvo tvirtinamas e, Dublino reglamentas ir tvirtinimo procesas buvo pakankamai sudėtingas ir e, sunkus. Aš asmeniškai manau, kad tą reglamentą reikia patvirtinti, tačiau aš e, nesuprantu vieno straipsnio šio reglamento. Tame straipsnėje kalbama apie sankcijas. Tos sankcijos pasireiškia finansavimo mažinimu toms valstybėms narėms, kurios atsisako perkelti pabėgėlius ir migrantus. Ne visiškai suprantu, kaip tas principas bus konkrečiai e, įgyvendinamas. Ypač e, galvojant apie laikotarpį po 20 metų. Šiaip aš e, manau, kad valstybės narės turi e, pasidalyti bendros prieglobščio politikos e, naštą ir solidariai elgtis. Ta, tačiau, jeigu taikomos sankcijos dėl to, kad nesilaikoma įsipareigojimų, tai turėtų, jos turėtų būti taikomos valstybėms, o ne regionams, nes tai yra ne regionų uh, kalti, nes tai yra e, nacionalinis valdžios sprendimų klausimas. Aš e, tikiuosi, kad e, komisija ir taryba patikslins šitos aspektus. Aš norėčiau atsakymų šitais klausimais, nes po breksito mes turėsime mažiau lėšų ir turime turėti aiškesnį vaizdą, kaip visą tai vyks po 20 metų. Tad jeigu tos ar kitos e, valstybės narės priime blogus sprendimus, dėl to neturi kentėti tų valstybių regionai. Dėkuoju, ponas Papadimulis. Pone pirmininkė. Šioje salėje didžioji dauguma regis pritarė sanglaudos politikai. Tačiau, kad ir kaip bebūtų gaila, komisija ir taryba situaciją mato skirtingai. Būtent juk ten priimami sprendimai dėl biudžeto susijusių su 2020 metais ir laikotarpiu po 2020. Ponas Domrovskis, Europos komisijos vicepirmininkas, plenarnėme posėdėje Europos parlamente mums pasakė, kad krizės laikotarpiu dar labiau išaugo socialinė ir regioninė neligybė. Tada Jeigu norime e, atremti šį iššūkį, sanglaudos politika turėtų būti stiprinama. Nereikia, kad ji būtų laikoma kažko nereikšmingų, kaip paprastai. Pone pirmininkė, yra taip pat ir žmonių, kurie nusiteikia elgtis dar blogiau negu business as usual, negu kaip paprastai, nes jie siūlo sumažinti lėšas sanglaudos politikai jeigu norime efektyvesnės sanglos politikos, be abejo, kaip sakė kolega iš Vokietijos ir aš sutinku, mums reikia galbūt supaprastinti taisyklės, bet mums reikia lėšų, jeigu norime e, sumažinti neligybę, pirmiausia, lėšos turi būti nukreiptos ten, kur skurto daugiausia, kur atsilkimo daugiausia, kur nedarbo daugiausia, kur trūksta investicijų, nes priešingų atveju nepastarnausime nieko sanglaudos politikai. Norėčiau pateikti savo nuomonę, ponia Krecu. E, pavyzdžiui, pritarė sanglaudos politikai, tačiau komisijoje taip pat yra armija žmonių, kurie mano, kad reikia sumažinti sanglaudos politiką, susilpninti ją. O aš norėčiau išgirsti, ką sakė už biudžetą atsakingas ponas Oettinger, nes juk jis yra atsakingas už biudžetą, o man iš jo elgsenos netrodo, kad jis labiau, labai remia sanglaudą. Būtent dėl to aš manau, kad iš šios salės, iš regioninės plėtros komiteto ir džiaugiuosi, matydamas čia apie koordinatorių, pono Anisvarkus pritarė tam, kad būtų daromas spaudimas. Ir nereikia, kad sanglaudos politika būtų paukota e, biudžeto mažin, ant biudžeto mažinimo aukuro. Aš taip pat pritariu ir poniai Kreil, kuris sakė, kad reikia uh, atsisakyti to absurdiško 103 straipsnių reikalavimų, nes būtent tai bus nubausti pirmiausia tie regionai, kam reikia daugiausia lėšų, kaip sakė kolegos iš Vokietijos ir Bulgarijos. Dėkoju, pirmininkė, ačiū. Tai labai trumpai, rytoj jūs galėsite ponui Otingeriu užduoti savo klausimus, šituos, kuriuos čia išklausėme. Ir visas komitetas išgirs jo atsakymus. Kolegė Rodrygės, prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu trumpai norėčiau pasakyti, kad mes esame labai prikla, priklausomi nuo ES finansavimo ir mes laukiame taip pat, kad būtų įgyvendinti priimti įsipareigojimai. Aš norėčiau pasakyti, kad džiaugiamės išgirdę e, tuos pažadus ir norėtume sužinoti, e, kokia bus anglos politikos ateitis po 2020. -ųjų. Noriu tarti žodį apie finansinės priemonės. E, tai, ko gero, atitinka sanklautos politikos dvasia. Ir subsidijos e, regis atspindėjo ES solidarumo dvasę. E, buvo numatyta, kad labia, padėti reikia labiausiai tiems, kuriems ta pagalba yra reikalinga. O dabar negalima priimti tokių sprendimų, kai yra baudžiami tie, kuriems suridos lėšos labiausiai reikalingos. Man atrodo, kad reikia pasirinkti tinkamas finansinės priemonės. Man palengvėjo išgirdus, kad regio generalinis direktorius sakė, kad bus daugiau valstybėms narėms suteikiama galių, kalbant apie e, tų priemonių įgyvendinimą. Ką reiškia supaprastinimas? Aš labiausiai E, domiuosi, ką reiškia žodis radikalus delegavimas, ką tai reiškia, koks bus e, valdymo agentūrų vaidmuo. Manau, kad kiekvienos pusės vaidmuo turi būti aiškus po 2020-ųjų. Mums reikia komunikavimo daugiau. E, būsimoji regioninė politika mums ir visiems kitiems E, turėtų būti naudinga, turime užtikrinti, kad piliečiai nenustos mylėti ES po tų pakeitimų. Ačiū. Dėkoju, kolega Ruos. Žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasveikinti kolegas iš Europos parlamento nacionalinių parlamentų ir kitus, kurie prisijungi prie mūsų. Labai trumpai. Pirmiausia, noriu pabrėžti koks svarbus yra šis susitikimas, kur kalbam apie sanglaudos politiką. Ir ES, regionų komitetas e, iš tikrųjų turi daug diskutuoti šiais klausimais. Mes taip pat kalbėjome apie tai, kokį vaidmenį čia vaidins nacionaliniai parlamentai. Valstybės narės ir taryba kol kas atrodo nesis, stengsis, kad būtų gyvendintas subsidiarumo principas, bet tam reikia, kad šalis būtų tinkamai informuotos ir teisingai pasirengusios bei veiktų demokratiškai. Taip pat noriu paminėti tai, kas yra svarbu nacionaliniams parlamentams toje situacijoje. Vat, apie tai užsiminė Konstanca Krell ir ponia komisarė. Trūksta informacijos E, apie sanglaudos e, fondų gavėjus. Manau, kad nacionaliniai parlamentai čia turėtų taip pat prisimti jiems tenkančią atsakomybę. Be to, aš manau, kad kai kurios valstybės narės turi tokių regionų, kur šalis gali uh, spręsti dėl pagalbos teikimo ir manau, kad uh, sanglaudos politika turėtų būti ir toliau svarbi ES investavimo priemonė. Ekonominis, socialinis e, ir plėtros aspektas šis, e, čia yra labai svarbus. Be abejo, tą politiką reikia paprastinti, ją reikia orientuoti į konkrečius rezultatus, stebėti pasirinkus tinkamus metodus, uh, vertinimo kriterijai taip pat turi egzistuoti, bet jos svarbu supaprastinti. Ir dar, aš manau, kad labai svarbus dalykas yra daugia pakopė valdysena. Ji turėtų būti išlaikyta ir ateityje, kadangi didesnę dalį kontrolės turėtų atlikti nacionalinės valstybės ir vyriausybės. Ačiū. Dėkoju, kolega Zeller. Yra kitas kalbėtojas žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Struktūriniai fondai yra viena iš svarbiausių investicijos priemonių ir taip turėtų likti ir ateityje. Regionams tai yra labai svarbu, tačiau matant dabartinę padėtį, regis galima bijoti dėl to, kad ta priemonė, kuri taip puikiai veikė praeitie, tiesiog bus numarintas dėl to super administracijos ir valdymo. Ir skaičiai tai rodo. 2015 metų biudžeto vykdymo patvirtinime buvo konstatuota, kad numačius naują finansavimo laikotarpį niekur nebuvo pradėta daryti, kad ir mažiausių darbų. O aš esu vėl atsakingas už komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimą ir tenka konstatuoti, kad kalbama apie tas programas, kurios yra susijusios su senesniu programavimo finansavimo laikotarpiu. Naudos gavėjai to senojo ir naujojo periodo dar mato, kad jų klausimas nesprendžiamas. Dabar iškelta yra nauja idėja supaprastinimas. Dabar šokama prie šitos temos, o visa kita lyg tai pamirštama, paliekama nuo šaly. E, siūloma buvo paprastinti, o popierių skaičius išaugo. Ta, 2000, Anksčiau, 2005-2006 metais, e, reikėjo 20 puslapių užpildyti, buvo 200 puslapių vėliau, šiek tiek iki 2016 metų, o dabar jų yra vos ne 2000 kontroliuojančios institucijos. Ir e, administruojančios ir kontroliuojančios institucijos dažnai vienos kitoms trukdo. Ekonomikos ministerijos ir valdymų institucijos bei finansų ministerija kontroliuoja, kas vyksta, kodėl tos struktūros negali dirbti kartu, kodėl yra ta tokia konkurencija tarp jų. Man atrodo, dirbti kartu atrodytų logiškiau. Tad e, manau, kad tai yra klausimas, kurį reikėtų panagrinėti. Sakoma man, ta mano klausimas sakoma, kad taip stengiamas išvengti klaidų. Na taip, tos abi struktūros gauna tūkstančius puslapių. Tad štai, kalbam apie regionus, apie nacionalinius parlamentus, labai dažnai e, tas pats darbas yra daromas kelis kartus ir tai kartojama ir kartojama, pri, dar to darbų dubliavimo atsiranda dėl ES reguliavimo ir baisu, kad tų popierių kalnas išauks dar labiau. Pasižiūrėkite, kas vyksta pas jūs administracijos struktūrose, ministerijose, pasižiūrėkite, kaip nagrinėjami įvairūs klausimai arba kaip jie blokuojami ir nejuda iš mirties taško. Būtina, kad procesas būtų daug sklaidės, sklandesnis, kad e, tos procedūros būtų sklandžios ir kad tie projektai būtų gyvendinami regionuose tinkamai. Jeigu mums nepavyks, tai tuo metu vėl susidarys tokia situacija, kokią matėme iki šiol. Na, o dabar matau, kad ta ateitis nebus labai jau rožinė, kalbant apie struktūrinius fondus ir sanglaudos politiką. Nes mes, be abejo, čia visi sakome, mes esame už sanglaudos politiką. Kaip viskas atrodys po kelių metų. Nes anksčiau visi komisarai sakė, kad sanglaudos politika yra viena iš svarbiausių ES priemonių užimtumui skatinti, augimui skatinti. Dabar tie žodžiai kažkur dingo, taip nebesakoma. Kolega e, Mišelis teisingai pasakė, kad ir komisijos darbo dokumentuose tų žodžių nebėra. Tad būtinos visų bendros pastangos, ypač ten, kur struktūriniai fondai e, nuvedė į dar didesnę centralizaciją. Tad norėčiau kreiptis į regionus ir valstybės ir paprašyti suprasti, kad mes kalbam apie regioninės plėtros fondą, tad regionus būtina įtraukti, miestus būtina įtraukti jų tvarkymą, nes taip pat turime ir miestų darbo tvarkė, kuri taip pat nebuvo pakankamai gyvendinta. Ačiū. Dėkoju. Žodis jums, kolega, trys minutės. Hetman. Fundament solidarumo. Dėkoju. Sanglaudos politika yra ES politikos pagrindas, niekas dėl to neturi jokių abejonių. Gaila dėl to, kad dabar tos abejonės išlindo. Kai ta politika ketina keistis ir kai ta politika į gerą pakeitė Europos regionus. Norėčiau atsakyti ponu Schneider. Aš norėčiau grįžti prie to, ką jis sakė. Sakėma, daugiau pasitikėjimo, daugiau regionais ir daug didesnės kompetencijos. Aš manau, kad tai yra sanglaudos politikos raktas, kad ji būtų efektyvesnė, aiškesnė, kad e, jos e, mastas būtų toks, kad apie tai būtų kalbama ne tik čia Europos parlamente, bet kad e, sprendimų prieimimas būtų taip pat perkeltas į regionus, kad vietos savildų struktūros galėtų spręsti, nes būtent jos geriausiai žino, ko, kas joms yra reikalinga. Šiandien Egzistuoja didžiuliai skirtumai ne tik tarp regionų. Tų skirtumų gausų ir Europos Sąjungoje. Yra daug regionų Europoje, kurie taip pat patiria e, vieningumo tam tikrų problemų kad būtų galima tas problemas išspręsti, mes būt gal, galbūt gal galėtume pasinaudoti sanglaudos politiką. Tačiau reikia daugiau lankstumo ir laikantis teisingo požiūrio. Ir reikėtų, kad regioninės struktūros galėtų dalyvauti primant sprendimus ar net juos priimti. Tad reikia daugiau pasitikėjimo regioninėmis valdžios struktūromis. Ir jeigu jau iš tikrųjų norėtume žvelgti pridėtinę vertę ES, jeigu norėtume įrodyti visko, kas buvo nuveikta efektyvumo ES veičius atvykti į Lenkiją. Ačiū. Hvala za besedo. Lepo. Ponas Bogovič. Dėkuoju. Aš eh, norėčiau pasveikinti visus kolegas, nacionalinių parlamentų atstovus, komisijos atstovus, Europos parlamento atstovus. Manau, kad ši diskusija yra labai turininga ir svarbi. Manau, kad visi mes pasisakome už sanglaudos politiką, už solidarumo principą, kuriuo ši politika uh, remiasi sanglodos politika, yra būtent e, tas cementas, kuris išsaugos ES vienybę. E, ir būtent per šią politiką bus mažinami skirtumai tarp e, įvairių valstybių narių ateityje. Dabar mums iškyla daug įvairių iššūkių - breksitas, migracija ir taip toliau. Tad e, padėtis yra labai aiški, mes e, turėsime neišvengiamai skirti lėšų tiems iššūkiams atremti. Kita vertus, Junktinė karalystė pasitraukė iš ES, jinai moka didelės įmokas, mokėjo į, į, į ES biudžetą. Ir tai reiškia, kad likusios ES valstybės narės turės tą spragą finansiškai užpildyti kuomet e, Europos e, parlamentų atstovai susirenka Briuselėje ar e, Europos taryboje, reikia, kad jie kalbėtų vienu balsu ir kalbėtų ta, tos pačius dalykus tiek čia, Briuselėje, Europos taryboje ar namie. Mes taip pat atsakingi už šios politikos įgyvendinimą ar šios politikos taisyklės pernelik sudėtingos. Taip, galbūt taip yra. Tačiau turime taip pat kelti klausimą, kodėl nacionalinės institucijos reikalauja tiek laiko įgyvendindamos tą, e, kodėl nacionalinių lygmenių tos politikos įgyvendimas užtrunka taip ilgai. Turime spręsti šitas problemas, nes antrai ateityje iškils dar rimtesnių problemų. Aš esu dirbęs e, ministru, esu buvęs atsakingas e, už kaimo vietovių plėtrą, buvau atsakingas už sanglaudos fondo valdymą. Tais laikais mes rinkdavomės kiekvieną savaitę Ir e, iš savo patirties galiu pasakyti, jog mūsų laukia dar labai didelis e, darbas. Mes turime taip pat siekti, kad sanglaudos politika taptų populiaresnė mūsų piliečių akise. Piliečiai turi suprasti, kad ši politika yra naudinga, kad ši politika daro ES veiksmingesnė. E, Dėkoju. Pone Maletič, Redži. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi ir esu labai dėkinga, kad surinkta tokia diskusija su nacionaliniu parlamentu atstovais ir kad jie gali keistis savo mintimis dėl sanglaudos politikos ir sanglaudos ataskaitos. Keletas dalykų. Jeigu mums norime stipresnės Europos, reikia geresnės sanglaudos. Tai reiškia, kad kitoje DFP biudžetas skirtas sanglaudai neturėtų mažėti. Antras dalykas atskira biudžeto eilutė skirta eurozonoje. Mes e, negalime šitos eilutės, e, šitos eilutės e, užtikrinti sanklaudos sąskaitą. Ir trečias dalykas, jūs jau diskutavote apie sanglaudos politikos principus, mes esame įgyventinę daug naujovių laikotarpiu iki 20 metų. Mes turime dėti labai daug pastangų kad e, sanglaudos politika nebūtų reformuojama įtvirtinant dar daugybę naujų principų. Reikia supaprastinti tą e, politiką. Ir e, mes e, taip pat dalyvavome klausime biudžeto komitete. Aš manau, kad e, mes išgirdome svarbių dalykų. Buvo tarybos atstovas ir komisijos atstovas. Komisijos atstovas pasakė, e, jog numatytas tvarkaraštis e, susitarimui dėl DFP, daugiametės finansinės programos, nes valstybės narės, parlamentas, e, komisija ir taryba turi susitarti dėl šitų dalykų. Tad buvo pasakyta, jog susitarti reikėtų iki šio parlamento kadencijos pabaigos, iki 19 metų Liepos mėnesio, tačiau tarybos atstovas pasakė, jog galbūt valstybės narės nebus pasirengusios dar susitarti dėl DFP ir busimos angaudos politikos taisyklių ir kad tai gali, <laughs> būt, sustarimas gali būti pasiektas tik tai 20 e, metais. Tad, kad susitarimas bus tik tai 20 metų pavasarį. O tai būtų uh, jau per vėlai tam, kad sanglaudos politikas kitų programavimo laikotarpiu būtų sklandžiai įgyvendinama. Sanglaudos politika būtų sklandžiai įgyvendinama. Mes e, valstybėse narėse bendradarbiavome glaudžiai su e, regioninės plėtros e, ministerijomis bei finansų ministerijomis ir mes reikalaujame, kad naujos taisyklės būtų apibrieštos kaip galima greičiau. Reikia, kad tai būtų padaryta 19 metais dar, o ne vėliau, nes antraip sanglaudos politika po 20 metų e, e, vėluos, jos įgyvendimas vėluos. Aš matau, kad mes praleidome vieną kolegą. Jūs galite dabar pasisakyti, tik tai maksimum 3 minutės jūsų kalbėjimo laikas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas Papadakis. Atiko regiono potviniai ir jų pasiekmes yra tokie dalykai, kurie nieko bendra neturi su ta sanglos politika, kurią mes aptarėme. Sanglaudos e, politika turi e, apimti ir tokias katastrofas. 21 asmuo žuvo, daug žmonių e, atsidūrė katastrofiškoje padėtyje, buvo įkalinti purve. Tad kas e, buvo daroma sąjungos politikos požiūrių? E, didelės įmonės monopolizavo šitas lėšas, viskas buvo įgyvendinama taikant pagreitintą tvarką ir ėmė dominuoti kapitalistinės taisyklės. Ir tuo pat metu patys neturtingiausi visuomenės sluoksniai, žmonės, kurie ten gyveno dešimtis metų ar ilgiau, negalėjo pasinaudoti tomis lėšomis, negalėjo nieko padaryti, kad už, būtų užsimta prevencija, kad tokios katastrofos neįvyktų. Tuo tarpu tuo pasinaudojo didysis kapitalas, didžiosios e, įmonės. Ir e, jūs kalbate apie pridėtąją vertę, tokios vertės e, nebuvo ir gyvendinimas nebuvo veiksmingas sanglos politikos. Tad mes matome, kas vyksta Atiko regione ir kitur, ir, ir kitose regionuose yra buvę potvinių ES ir mes matome, kad problemos labai panašios ir kad rezultatai panašus. Tad e, kalbam apie ekonomikos augimą, vystimasi, tačiau kas tuo pasinaudoja? Tuo pasinaudoja didžiosios įmonės. Ar vis dėlto tai e, yra dalykai, kuriais turi pasinaudoti e, liaudis, paprasti žmonės? Paprasti žmonės tuo nepasinaudoja nes darbuotojai gauna tik tai trūpinius, tuo tarpu liūto dalį pasiima didžiosios įmonės, kalbant apie solidarumo fondą ir žalos e, atlyginimą. Mes e, esame pateikę rezoliucijos pasiūlymą, kad apribojimai būtų pašalinti ir kad namų ūkiai galėtų gauti kompensacijas. Per visus tuos metus žmonės, namų ūkiai negavo jokių kompensacijų, žmonės e, kovoja dėl išgyvenimo turi būti keičiami kriterijai ir turi būti ne kapitalistiniai kriterijai taikomi. Dėkoju. Dabar e, suteiksiu žodį išvadams mūsų pranešėjams. Ponas Hab visų pirma, nes jisai turi išvykti šeštą valandą. Galbūt jūs galėtumėt apibendrinti diskusiją. Dėkoju, poniai Mihailovai. Aš norėčiau padėkoti Jums už e, galimybę apibendrinti. 18 val. aš turiu e, vykti į Taliną. Noriu pasakyti štai ką. Keitimasis nuomonėmis šiandien iš tikrųjų buvo labai turiningas ir įdomus. Aš girdėjau minint tokius aspektus, tokias mintis, su kuriamis visiškai galiu sutikti. Mes iš tikrųjų e, siekiame, kad kriterijai, finansavimo taisyklės būtų e, supaprastintos, niekas e, to nekvestunuoja, tačiau, aišku, požiūriai šitais klausimais gali skirtis. Taryboje valstybės narės laikosi savo pozicijų, teikia savo nuomonės, mes bandome jas derinti, o e, komisija turi savo nuomonę šitais klausimais, pirmininkaujantį valstybę. Pirmininkaujantį valstybė nori, kad būtų daroma pažanka, jinai nori perduoti estafetės lasdelę paskui kitoms pirmininkaujančioms e, valstybėms, tad mes norime daryti pažangą dėl omnibuso ir mes tikimės, kad mums pavyks pasiekti susitarimą, kad bus daroma reali pažanga. Mums reikia sanglaudos politikos, mes manome, kad e, e, ši politika yra labai svarbi ir mes turime tai atspindėti savo sprendimuose ir sprendimuose dėl ateities. O dabar norėčiau padėkoti Jums ir palinkėti kuo geriausios platies. Dėkoju. Aš taip pat Jums linkiu geros platies ir sėkmingo skrydžio namo. Tikiuosi, kad neįstriksite kamščiuose Briuselėje. Dabar tęsėme pasisakymus. Ponas Schneider, baigiamasis žodis. Prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėlu noru pasakysiu keletą žodžių apie mūsų diskusijas, apibendrindamas jas. Mes e, kalbėjome apie DFP. Mūsų pozicija yra tokia. Mes e, matome, kad e, sanglaudos politikos saliginė svarba turi išlikti tokia pat, kaip buvo iki šiol. Kalbant apie iššūkius, tai mes būtinai turime užtikrinti būtent, atremti būtent šį iššūkį, nes antraip e, apskritai neverta kalbėti apie sanglaudos politiką. Ponas, e, galbūt kai kam susidaro įspūdis, kad ponas Otingeris neužsima šitais e, klausimais. Jisai visuomet pabrėžia, jog jisai supranta mūsų minimas problemas. Kalbant apie BVP apie regionų skirtumus. Tai čia kalba sukasi apie pagrindinius kriterijus, apie žemas pajamas, apie pereinamojo laikotarpio pajamas. Ir tai, aišku, koreliuoja su regioniais e, biudžetais, tačiau mes turime čia taip pat galvoti apie aiškesnius kriterijus negu praeitie, apie demografinius kriterijus, todėl kad kai kurie regionai susiduria su demografinėmis problemomis, toliau e, e, kiekybiniai e, kriterijai ir e, sąlygiškumas Mes atmetame sąlygiškumo reikalavimus, bet ne ex ante sąlygiškumą. Ex ante sąlygiškumas gali būti e, geras svertas didinant e, sanglaudos politikos veiksmingumą regionuose ir stiprinant e, regionus. Turime kviesti valstybės narės nežiūrėti į regionus kaip į oponentus. Kuo stipresni regionai, tuo stipresnė visa valstybė. Ir paskutinis dalykas, mes e, turime suprasti mūsų bendrą atsakomybę. Mes e, regionų lydmenių turime suprasti, kokia mūsų atsakomybė įgyventinant ES teisės nuostatas, o ES turi užtikrinti, kad procesai nebūtų pernelyg sudėtingi. Tad e, visais lygiais turi būti siekiama supaprastinimo, nes e, sudėtingumas veikia kaip domino efektas. Jeigu yra 2000 puslapių, kur vardėjami kriterijai, tai e, aišku, jog tai, tai paskui šitie sudėtingi dalykai atsispindi visais kitais lygmenimis. Aišku, tikrinti, kontroliuoti reikia, tačiau auditas ir kontrolė neturi tapti pernelig e, griežtais ir čia neturi būti tam tikros e, infliacijos metaforiškai e, tariant. Tad reikia iš tikrųjų supaprastinimo. Dažnai mes e, kalbame apie problemas šiame kontekste, apie sanglaudos politiką. Ir dažniausiai kalbame apie neigiamus dalykus. Aš noriu pabrėžti, jog sanglaudos politika kaip po tokia yra sėkminga politika. Tai tikra sėkmė. Praeitėje mes niekuomet nesame turėję tokio solidarumo instrumento. Mes turime jo didžiuotis ir turime tai e, pabrėžti, kalbėti apie tai. Aš e, tikiuosi, kad kitą pusmetį Bulgarija, tikrų, pirmininkausianti Bulgarija iš tikrųjų padarys e, e, ženklę pažangą šitais klausimais. Dėkoju jūsų gražiais žodžiais, įkvepiančiais žodžiais ir aš iš tikrųjų e, E, tikiuosi, kad kartu mes darysim pažangą, nes kartu veikdami mes esame stipresni. Tai yra Bulgarijos šūkis. Dabar žodis kitai kalbėtojai, poniai Klamp. Pone Plamp, taip, mielai priimsiu šį iššūkį, kalbėsiu rumuniškai. Kokiasgi būtų išvados po pietinės diskusijos? Visi šiandien pasisakė yra sanglaudos politikos draugai. Mes visi manome, kad sanglaudos politika turi būti vienas iš ramščių, viena iš svarbiausių ES investicinės politikos rūšių. Ir be jokios abejonės tai turi būti tai bus jos pridėtinės vertės dėka. Taip, mums reikia daugiau matomumo sanglaudos politikos, reikia rezultatų matomumo piliečių kasdieninėme gyvenime. Taip pat pasižymėjau, kad visi sakė, jog reikia daugiau pasitikėjimo įgyvendinant sanglaudos politiką drąsos. Tai ir aš pabrėžiau. Taigi daugiau tiksliau pasitikėjimo tarp e, naudos gavėjų ir paramos teikėjų visais lygmenimis. Aš esu tikra, kad kartu mes galime pasiekti gerų rezultatų. Beje, kas kartą tai ir pavykdavo padaryti. Mes jau esame parodę, kad mūsų sąjungos, mūsų bendrų pastangų, europiečių pastangų dėka, e, mums pavyko įveikti visus iššūkius. Be jokios abejonės sprendimo, tų iššūkių sprendimo būdas kas kartą priklausė nuo konkrečių aplinkybių. Tačiau man atrodo, kad mes visi kartu Europos institucijos kartu su piliečiais, su regionų komitetu gali ir toliau e, pa, dirbti sanglaudos politikos labai. Na ir dar norėčiau padėkoti ponai, poniai Konstancijai Krell už tai, kad jį kas kartą pabrėžė, jog piliečiai turi gauti naudos iš sanglaudos politikos tiek Europos, tiek nacionalinių lygių. Dėkojame Jums už visus išgirstus naudingus patarimus. Manau, kad visi turime bandyti daugiau bendrai dirbti. O kas dėl. Tai čia aš konkrečiai kalbu ir nacionalin, apie nacionalinius parlamentus, ir apie Europos parlamentą, ir Europos komisiją. Turime visi kartu bendrai dirbti tam, kad kaip įmanoma geriau būtų įgyvendinamas Europos projektas. Ačiū. Dabar žodis ponai Vasilievai. Ačiū poniai Mikhailovai. Ačiū pirmininkė. Man labai didelį įspūdį padarė tai, ką ponas Šneideris sakė dėl ateinančio pirmininkavimo. Dėkoju. Daug vilties suteikiantis, suteikiančio šios diskusijos mes turime ir toliau dirbti, diskutuoti kartu apie e, sanglaudos politikos poveikį. Bulgarija tikrai puikia vieta tokioms diskusijoms. Kaip jau ir sakiau, mes esame įsitikinę, jog šis instrumentas yra labai naudingas, matomas konkrečiai ir žmonių remiamas. Ko gero, visi sutiks su tuo, kad ši politikos e, sritis gerina gyvenimo, pragyvenimo standartus, makroekonominę situaciją mano šalyje. Taigi, ko mums reikia? Mums reikia daugiau žmonių, daugiau um, mūsiškių nešančių tą žinę, aiškinančių sanglaudos politikos naudą. Kokiosgi dabar būtų šios diskusijos išvados. Beje, dėkoju, kad uh, E, suteikėte galimybę dalyvauti tokiuose naudingose diskusijose. Taigi, pirmiausia, mes visi vieningai sutarėme dėl to, kad sanklaudos politika turėtų būti ir toliau gyvendinama. Ji ir tol... Čia ir toliau turėtų būti finansavimo elementas sanglaudos politikoje. Taip, finansiniai instrumentai įgyvendinami yra geri, teisingi. Na ir visi sutarėme dėl to, kad turėtų būti supaprastinta ši politika ir labiau lankstesnė padaryta. Kas dėl supaprastinimo, tai šiam programavimo finansavimo laikotarpiui e, čia būtų pagrindinis elementas reglamento. Lankstumas turėtų tapti svarbesniu kitame reglamentavimo pakete. Dabar uh, flek, lankstumas, tai turėtų būti ir procedūrų, ir taisyklių, ir galimų kombinacijų e, prasme. Visa tai, aišku, prives prie veiksmingumo, prie rezultatų konkrečių. Na ir dar paminėsiu laiko terminus. Laikas yra labai svarbus. Mes turime imtis veiksmų laiku, turime būti konkurencingi, turime būti stiprus, vieningi, bet ir konkurencingi. E, turime laiku viską daryti. Taigi dar kartą dėkoju visiems, tikiuosi jau greitai su jumis susitiksime Bulgarijoje, tęsime diskusijas ir toliau. E, mes Bulgarijoje pirmininkavimo e, pradžioje, metų pradžioje renksime konferencijas dėl sanglaudos politikos pagal tiksliau e, tai bus susiję su komisijos pasiūlymu dėl naujos daugiametės finansinės programos. Tikiuosi, kad ir toliau taip pozityviai vyks diskusijos šiuo klausimu. Na ir tikiuosi, kad pavyks pradėti dirbti e, jau nuo pat pirmosios kito programavimo laikotarpio dienos. Dėkoju dar kartą visiems. E, labai malonu buvo kartu su jumis dirbti. Pone Krell, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Norėjau vieną pastabą išsakyti kaip išvada. Džiaugiuosi, kad pirmininkavimą perima grai, e, Bulgariją. Mes visai neseniai lankėmės Sofijoje su delegacija. Ir manau, kad šioje šalyje tikrai labai didelė svarba yra teikiama sanglaudos politikai. Tinkamai įgyvendinama, veiksminga turėtų būti sanglaudos politika. E, toks e, Bulgarijos šūkis tikriausiai bus. Labai džiaugiuosi, kad e, ponė Plup e, dalyvauja diskusijose, mes su ja susitikome ir Rumunijoje. Manau, kad šių e, dviejų e, šalių atvejs rodo, kad tikrai yra daug konkrečių teigiamų pavyzdžių, aš pati juos mačiau iš šios politikos krypties. Čia šiuose šalise aiškiai matoma, koks poveikis anglodos politikos regionuose. Be to, mes visi sutinkame dėl to, ko pageidaujame, tačiau galbūt kiti, kurie šioje salėje nesėdi šiandien, e, ne taip pat mano kaip mes, ne tos pačios nuomonės. Todėl e, paprasčiau būtų dirbti su komisija, su kitais partneriais, jeigu įrodytume, kad sanglaudos politika atneša realios pažangos. Štai pavyzdžiui, mes turime e, lėšų, kurios, kurias sudėtinga yra panaudoti ir jas dabar reikės gražinti. Aišku, labai blogas dalykas tai yra, e, jeigu norime prašyti didesnio finansavimo. Būtent todėl manau, kad reikėtų bandyti visiems kartu spręsti šią problemą. Ačiū. Na, dabar ponas Andreska, jums e, teko garbė paskutiniam pasisakyti. Pirmiausia, labai norėčiau visiems padėkoti už tokią vieningą paramą sanglaudos politikai. Norėčiau, taip pat noriu padėkoti už tai, kad priminėte, kokia svarba šios politikos srities yra piliečiams, juk ji remiasi partnerystę su piliečiais. Na ir kaip kad kai kurie sakė, dėja mažai kalbama apie tas sėkmės istorijas. Todėl mums labai e, svarbu žinoti apie tai. Tai būtų kaip ir papildoma motivacija e, mums rengiant komisijoje būsimojo, būsimojo programavimo laikotarpio pasiūlymą. Dėkuoju visiems už dalyvavimą diskusijoje. Mes atsižvelgsime kiek įmanoma į jūsų išsakytus pasiūlymus kurie tar, kaip, buvo čia labai naudingų pasiūlymų. Beje, keletą dalykų norėčiau paminėti dėl sąlygiškumo susijimo. Čia vėlgi galbūt pernelyg toli buvo nueita. Mes norime šį segmentą sumažinti, tačiau manome, kad tam tikriems investicijų tipais galbūt tam tikros um, sąlygos svarbios. Štai pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį - transportas. Vis dar daug investuojame į transporto sritį. Sužinojome, kad kai kuriuose uh, valstybėse narėse nėra uh, bendrųjų transporto planų, kaip galima investuoti į transporto infrastruktūras, jeigu nežinome, kokia yra vidutinio laikotarpio ir ilgalaikė transporto sektoriaus strategija toje valstybėje narėje. Tai čia būtų vienas iš viena iš tokių sąlygų. Dabar kitas klausimas - supaprastinimas. Čia jokių revoliucijų nebus, bet e, manau, kad paprastų pokyčių čia nepakaks. Koksgi bus požiūris čia pritaikytas? Paimsime reglamentą pastraipsniui ir žiūrėsime, ar tikrai visų straipsnių reikia. E, kai kuriais aspektais galbūt nereikėtų reglamentavimo. Pateiksiu pavyzdį. Visi, kurie dirba su programomis, žino, kad e, galima tik tai programos e, geografinėje zonoje e, tuos pinigus investuoti, pavyzdžiui, jeigu Milano projektas, tai tik Milane ir panašiai. Na, aišku, ir tam tikromis sąlygomis galima už geografinių ribų šiek tiek išleisti, bet principas toks. Taigi dabar man kyla klausimas, jeigu partneriai e, sutarė projekto, kad tai bus naudinga ir e, pavyzdžiui e, sutarė dėl to, kad reikėtų kažką tai pirkti iš Kinijos ar kažką tai nuveikti Kinijoje, tai e, kodėlgi ne, juk to paties miesto vardas ir regiono vardas bus garsinamas, tai kodėlgi ne. E, apskritai galbūt nereikia taisyklių šioje srityje. Na, prie to dar sugrįžime pavasarį, tikiuosi, kad pavyks e, jūs įtikinti tokiu pasiūlymu. Dabar dėl kontrolės ir audito. Idealiame pasaulyje tikriausiai remtumėmis nacionalinėmis taisyklėmis. Nacionalinės taisyklės yra tos, kurias žino nacionalinė administracija, naudos gavėjai jie žino ir nacionalinėms išlaidoms taip yra e, paprasčiau E, tvarkyti ir nereikia tiesiog lyginti dabar e, nacionalinių ir europinių taisyklių, bandant išsiaiškinti, kurias iš jų pritaikyti. Susidaro kartais tokios situacijos, kai e, neaišku, kas vyksta vietoje. Europos komisija yra atsakinga už biudžeto įvykdinimą ir turi būti tikra, kad vietoje vyksta tai, ko tikimasi, taigi reikalingos taisyklės. Galbūt tam tikrais atvejais, kai manome, kad administracija e, lėšas valdo net ir Bruseliui e, neprižiūrint, tai e, galima bus jomis pasitikėti. Bet čia vėlgi mes negalime reglamentuoti niekaip pasitikėjimo. Čia reikia pastangų iš visų. E, pusių. Na, dabar dėl paskirimo kriterijų. Man atrodo, paskirstimo kriterijų reikėtų labai rimtai tai peržiūrėti. E, BVP nebėra vienintelis kriterijus, neturėtų tokių būti. Aišku, BVP yra svarbus kriterijus, bet reikia žiūrėti ir į kitus e, svarbus dalykus, naujus iššūkius ir žiūrėti, e, pavyzdžiui, į socialinę įtrauktį, inovacijas, į energetiką, klimatą ir kitus faktorius. Na ir galiausiai um, orientavimasis į lankstumą. Daug kas e, skundėsi dėl to, kad priemonės nėra pakankamai lankščios. Taip, netgi visai radikalių pasiūlymų išgirdome, kad pavyzdžiui, um, dar turime septynerių metų, e, jeigu programavimo laikotarpį, tai tada e, suplanuotume tik tai pirmus ketverius arba penkerius metus, apie e, programos vidurį, laikotarpio vidurį būtų tiesiog vidurio laikotarpio peržiūra, būtų žiūrima, ar viskas tinkamai suveikia, e, galbūt kažkas naujo iškilo, naujų iššūkių, pavyzdžiui, migracija, tai atitinkamai e, būtų pakoreguotas ir tolesnis laikotarpis. Tai čia būtų toks naujas dalykas, pažiūrėsime, ar pavyks įgyvendinti ir kas iš to bus. Ačiū. Taip, galime tikėtis e, staigmenų kitais metais. Tikiuosi, kad e, nelabai didelių. Dėkoju visiems už dalyvavimą diskusijoje. Noriu padėkoti visiems nacionalinių parlamentų e, atstovams už dalyvavimą. Dėkoju. Taip pat tik tai galiu sakyti, kad mes labai vertiname jūsų patirtį, jūsų poziciją E, jūsų paramą mūsų darbui su sanglaudos politika Europos parlamente. Mums šis susitikimas buvo labai svarbus. Tikiuosi, kad bus ir toliau palaikomi ryšiai tarp mūsų. Dėkoju už pozicijas nacionalinių parlamentų ir vyriausybių ir taip pat dėkoju už jūsų įnašą į šiandieninę diskusiją. Kokiagi būtų mūsų šiandieninė išvada? visi čia esantis e, linkime kuo geriausios kloties e, sanglaudos politikai ateityje. Sanglaudos politika turi būti paprasta, veikianti, orientuota į piliečių poreikius, lankstesnė, skaidresnė, e, geriau suprantama. Sanglaudos politika turi, būti, turi investuoti į ekonominį augimą ir uh, užimtumą. Manau, kad kartu galima būtų to pasiekti. Labai geros patirties turime su omnibuso e, pasiūlymu. Kodėlgi, pavyzdžiui, omnibuse tų revoliucinių idėjų negalima būtų pasiūlyti, bet jokauju, e, komisija labai griežtai žiūri į šias darybas. Taigi dėkoju visiems, dėkoju už dalyvavimą. Labai e, naudingos diskusijos, tikiuosi ne paskutinės ir džiaugsimės galėdami dar kartą su jumis susitikti Europos parlamente. Pirmininkė taip pat dėkoja vertėjams už jų pagalbą, už tai, kad pavyko vieniems kitus suprasti. Dėkoju dar kartą visiems. Posėdis baigiamas.